Brangus kolegos, pradėkime posėdį. Prašau visų susėsti vietas. Oh, good to see you, man. That's something, yeah. Summer. that's the procedure. Okay. Gerai, taigi dar kartą sveikinuosi. Džiugiuosi, kad galime pradėti vėl darbus po vasaros atostogų. Taigi, pradėsime nuo labai svarbių temų šiandien. Pirmiausia, Korsija. Ačiū paklausti, ar visi gali patvirtinti darbo tvarkę. Nematau prieštaravimų neturiu jokių pranešimų šiandieną. Na, bus vėliau pranešimų, turbūt rytoj kartu koordinatoriais daroma. Taip pat prašau patvirtinti posėdžio protokolo pirmojo posėdžio, kuris vyko Liepos 10. Taigi gerai, eikime toliau prie penktojo darbo tvarkės punkto. Taip, mūsų svečias turės išvykti de, pusė vienuolikos, taigi turime laiko iki pusė vienuolikos. Norėčiau pasveikinti poną Hololei. Jis aptars labai svarbų klausimą - Korsija. Kaip mes supratome su koordinatoriais, būtent dėl to surinkėme šiandien klausimus, tai yra tai, kad turint galvoje bestančias darybas į KAO, dėl to, kaip būtų galima sukurti pasaulinį rinkos sprendimą dėl CO2 emisijų aviacijos sektoriuje, gali kilti pavojus mūsų galimybėms kaip ES nustatyti savo atskirą mechanizmą. Čia turiu žinoma galvoje ATLPS ir tos sistemos pritaikymą aviacijai gali kilti pavojus. Taigi tai yra toks potencialus pavojus ir norėsime išgirsti daugiau informacijos apie tai. Mums svarbu išgirsti atsakymus apie tai. Tikiuosi, kad vis tik tas pavojus nėra tikras, bet kol kas mes tik to nežinome. Taigi, tai yra pagrindinis dalykas, dėl ko mes surengėme šios klausimus. Tikiuosi, kad išgirsime atsakymus. Tad dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Skirsime jums 10-15 minučių pradžiai. Prašau. Um. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbėmiai komiteto nariai, ponios ir ponai. Kaip jūs ir sakėte, ponė pirmininkė, tai aktuali tema e, po karštos ir gražios vasaros, e, bent jau kai kur. E, įdomu ją pratesti. Tiesa, ten, kur aš buvau, daug lyjo. Bet kuriu atveju džiaugiuosi sugrįžęs, tikiuosi, kad mes visi džiaugiamės sugrįžę, žinant, kiek mūsų laukia darbų. Pradžioj norėčiau padėkoti ponė pirmininkė, jums už pakvietimą kreiptis į jūsų komitetą. E, čia turėjo dalyvauti komisijos narė Bulč, dėja jin to negalėjo padaryti, tenka man ją pakeisti. Taigi džiaugiuosi šiandien galėdamas e, būti su jumis ir pakalbėti apie būsimąją 40-ąją IKEA Generalinę asamblėją ir Korsiją schemą. E, būtinybė sumažinti poveikį aplinkai ir dekarbonizuoti transporto sektoriui e, busimusias e, pirmininkės e, darbo turkėje yra įrašyta tarp pirmųjų prioritetų. Aviacijai tenka šiek tiek daugiau negu 2 procentai pasaulinių emisijų ir nors skaičius gali pasirodyti nelabai didelis, E, tačiau tas skaičius, e, nepaisant e, įvairių pastangų, po truputį auga. Kiekvienam keleiviui, tiesą sakant, sudeginamo kūro skaičius sumažėjo 24 procentais tarp 2004 ir 2017, tačiau tą atsveria pats pramonės augimas ir ta pramonė ir toliau auks. Ir pramonė turės į tai atsižvelgti, jeigu norės ir toliau aukti. E, Liepos mėnesį išrinktoji komisijos pirmininkė nurodė, kad komisijos ambicija yra pasiekti iki 2050-ųjų CO2 atžvilgių e, neutralaus augimo. Tai daugiau negu anksčiau numatyti 40 procentų. Transporto sektorius, tame tarp ir civilinė aviacija, tikrai suvaidins savo vaidmenį tuo pat metu. E, išrinktoji e, pirmininkė sako, kad e, norint pasiekti šio tikslo, visas pasaulis turi veikti drauge. Ir tik tai tame kontekste pasaulinės korsija schemos įgyvenimas įgyja ypatingą svarbą. Gerbėmėji Europos parlamento nariai, aš noriu pabrėžti, kad e, mes e, sveikiname Europos parlamento susir, e, susidomėjimą Korsija sistema, konkrečiai Envi ir transporto komitetų susidomėjimą. Kaip jūs žinote, vėliau šį mėnesį Montrealėje įvyks 40-oji IKEA generalinė asamblėja. E, tokios asamblėjos e, vyksta kas trejus metus ir surinka visus IKAO narius. Atsižvelgiant, kad e, Europos galimybė oro transporte aukti priklauso nuo sektoriaus galimybės sureaguoti į visuomenės lūkesčius, kad bus tinkamai saugoma gamta, Europa nori, kad IKAO svai, kuo didesnį dėmesį teiktų būtent e, šiai sistemai. E, kalbant apie kovą su klimato kaita, e, tai taip pat apima ir įsipareigojame iki 2020-ųjų pasiekti, kad augimas būtų neutralus CO2 taršai. 2016 metais į KAO asamblėją pasiekė istorinį susitarimą e, e, parengti pasaulinę sektorinę schemą e, CO2 emisijoms sumažinti. Ir čia Europa suvaidino labai svarbu vaidmenį. 16 metų asamblėjoje dalyvavo visa virtinė jūsų parlamento narių, tame tarpe ir vicepirmininkas ponas Bas Eichhout. Korsija, kaip jūs puikiai žinote, yra pasaulinė schema paremta rinka, kuri e, reikalauja, kad e, visos oro linijos kompensuotų savo augimą, e, savo emisijų augimą, pradedant nuo 2020 metų lygio. E, numatoma, kad įgyvenimas šios schemos bus palaipsnis ir taps privalomas nuo 2027. Po trijų metų, kitaip sakant, šiandien e, korsijai gyvenimo smulkmenos jau yra parengtos ir priimtos ir mes e, laukiame, kol schema bus įgyvendinama. Per šį e, procesą e, Europai teko e, kovoti už tai, kad ta schema išliktų ambicinga ir griežta. Europa prisidėjo prie stiprios, vieningos schemos įgyvendinimo. Šiandien 81 valstybė, o tai yra 76 procentai E, valstybių, kurios užsieima tarptautinė aviacija, jau savanoriškai pareiškė, kad prisijungs prieš e, bandomosios Korsija schemos, kuri prasidės 2021-aisiais. Korsija yra mūsų geriausias, nors ir ne vienintelis instrumentas užtikrinant, e, kad bus įgyvendinta pasaulinė kova prieš klimato kaitą ir Paryžiaus susitarimai. ATL, vien tik tai ATL e, nepakaks, kad galima būtų e, išspręsti pasaulinio aviacijos emisijų problemą. E, mes žinome, kad aviacija pasaulyje ir toliau, toliau auks ir auks greičiau negu Europoje ir kad Europos emisijų dalis patruputį mažės. E, kalbant apie visų korsijų elementų užbaigimą paskutinėje IKAO tarybos, e, e, paskutinėme IKAO tarybos sustarime, pereitų metų birželio mėnesį, įvyko labai karšta diskusija dėl korsija išskirtinumo. Dauguma valstybių narių paremė formuluotės dėl korsija išskirtinumo. Europos valstybės kalbėjo prieš tai, e, tačiau e, jų buvo mažiau ir išliko nuoroda į išskirtinumą. E, taigi viso to pasiekmė buvo sprendimas, kuris sakė, kad Korsija yra vienintelė pasaulinė rinka grįsta priemonė. Ir tikrai e, yra didelė tikimybė, kad e, e, būtent tokia formuluotė ir bus patvirtinta busimoje asamblėjoje. Todėl aš visiškai pritariu jūsų susirūpinimui, ponė pirmininkė, kurį jūs išaiškėte savo laiške atsiųstame komisijai Liepos mėnesį. Galiu patikinti Jūs, kad komisija veiks sutinkamai su ATL direktyvos nuostatomis ir komisija neužilgo pradės e, vykdyti gilų Korsija schemos vertinimą ir e, spręsime, kaip įgyvendinti Korsija schemą. E, tuo pat metu atitinkant ATL direktyvos reikalavimams. ir taip pat e, e, atsižvelgiant ES aplinkosaugos politikos e, ambicijas. Renkiantis asamblėjai šiandieną komisija priims siūlomą ES poziciją dėl formuluočių susijusių su Korsija išskirtumu, išskirtinumu E, komisijos pasiūlymo tekstą neužilgo perduosime Europos parlamentui. Kaip jūs savo laiškė teisingai pastebite, mes turime užtikrinti ES e, sprendimų prieimimo proceso autonomiškumą. E, Čikago konvencija pripažįsta kiekvienos susitarančios šalies teisę taikyti savo e, teisės ir e, reglamentavimo nuostatas nediskriminacinių pagrindų. ES pozicija buvo e, visada tarptautinėse dėrybose išlaikyti savo prerogatyvas ir siekti ambicingesnio požiūrio. Gerbėjai parlamento nariai, prieš baigdamas noriu pasakyti keletą žodžių apie kitus veiksmus, kurių komisija imasi mažinant e, poveikį aplinkai ir CO2 e, e, išlakas transporto sektoriuje. Jūs, jūs pa, pa, pakvietėte mane pakalbėti apie ICAO generalinę asamblėją ir apie Korsiją. E, bet e, greta to egzistuoja ir kitų e, programų. Pavyzdžiui, Europa optimizuoja savo oro erdvės Cezar programą ir stengiasi įgyvendinti vieningo Europos dangaus programą. Taip pat dirbame mokslo tyrimų ir technologijų plėtros sityje. E, pasauliniai techniniai e, standartai, e, kurie taikomi gaminant orlaivius ir jų variklius, leis mažiau teršti, panaudojant švaraus dangaus programą. E, taip pat e, reikia taikyti ir kitas priemonės, tame tarpe ir kai kalbame apie tvarius aviacijos kūrus, kūro rūšis, tokio kūro uh, e, uh, dalis šiuo metu yra tik tai 500 procento uh, ir mums reikia teisinės sąrangos, kuri galėtų stimuliuoti tokio kūro panaudojimą ir uh, E, palaipsniui pakeistų žibalą. Šiame pereinamojo laikotarpiu, kalbant apie e, pereimą nuo vienos komisijos prie kitos, e, aš dabar negaliu kalbėti apie tvirtus įsipareigojimus mūsų politikos darbo tvarkėje, tačiau aš manau, kad tvarus e, aviacijos kuras ir rinkos tikrovė e, turi būti mūsų sprendimų dalimi. Kad e, galėtume sušvelninti poveikį klimatui, kalbant apie tarptautinę aviaciją, Europa ICAO asamblėje ir toliau reikalaus, kad ambicijų lygis būtų keliamas Mes e, Europoje galvojame, kad to galima pasiekti e, e, padidinant ambicijas visose atskiruose priemonių krepšelio priemonėse. Pone pirmininkė, gerbėmiai nariai, tiek mano įžanginių pastabų. Dėkui. Uh, Dėkoju, taip kalbėjote labai trumpai. Na dabar žiūrėsime, kaip bus dėl jūsų kalbos turinio. Tai turbūt vertins koordinatoriai. Pradėkime diskusijas. Pirmiausia, po dvimtas skirsim visiems koordinatoriam. Pirmas raundas. Prašau visų laikytis šio laiko pribojimo. EPP pirmiausia, Pietur Leizė. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju generalinė direktoriau. Yra dvi milžiniškos problemos susijusios su Korsija. IKAO sukūrusi Korsija yra jungtinių tautų struktūros dalis. Pacituosiu Antonijo Guteriš, jungtinių tautų generalinį sekretorių. Raginamos visos valstybės ir visi ekonomikos sektoriai, taip pat ir privatus sektorius, pristatyti jau šių metų rugsėjai planus, kad iki 30 metų būtų sumažinti išmetimai 45 procentais ir kad iki 50 metų nebūtų daromas poveikis klimatui. Taip teigia Junktinių tautų generalinis sekretorius Gutierės. Bet tiesą sakant, jam reikėtų pačiai kao griepti už ragų. Ir pasakysiu dar aiškiau, į ką yra blogesnis blogis negu Bolsonaro ir Trumpas. Tas sektorius, kuris labiausiai nutolęs nuo tikslo, kurį deklaruoja generalinis sekretorius, turi keistis. Emisijos auga visame pasaulyje labai staigiai, jos nemažėja. Korsija taip pat nėra saistanti ir net nenumatytas sumažinimas, o augimo su apribojimas taip pat nesuveiks, nes uh, mes matome, kad kompensavimo sistema visiškai neveikia pagal korsiją. Mes matome, kad joje yra labai daug spragų. Kitaip tariant, visiškai priešingas tikslas bus pasiektas nei kad reikalauja generalinis sekretorius. Esu nusivylęs dėl to, kad apie tai kritiškai niekiek neužsiminė generalinis sekretorius. Antaro problema yra tiesiogiai susijusi su parlamento teisėmis. Pagal bendro sprendimo procedūrą mes nusprendėme, kad aviacija yra traukiama į prekybą taršos leidimą klausimais, e, bet kartelė buvo išsikelta žymiai mažiau. Ir kaip paaiškinti, pavyzdžiui, metalininkams, e, kad jiems reikia sumažinti, pavyzdžiui, 35 procentais emisijas savo darbo vietoje, o mes parlamente ir aš kritiškai vertinu, galvoju, kad ar, tik, ar tikrai galime metalo pramonėje numatyti tokius tikslus. Ir užbaigsiu. Ir visiškai nepriimtina yra tai, o komisija turi labai aiškę retoriką pasirinkti, žymiai aiškiau kalbėti nei kad šiandieną generalinis sekretorius. Dėkoju. Ačiū. Labai atsiprašome dėl to, kad ribojamas laikas. Toliau SRD. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai už šią galimybę jūs kreiptis. Uh, SRD grupe galiu pasakyti, jog nekyla bejonių dėl to, kad kova su klimato kaita reikalauja priemonių, išmetimo mažinimo priemonių iš visų visuomenės ir ekonomikos sluoksnių, ypač iš aviacijos. Korsija pati kaip tokia nėra bloga. E, manau, kad yra prasminga globalią problemą spręsti globaliu mechanizmu. Tačiau matome, kad pasiūlytoje struktūroje pagal šį mechanizmą yra rimtų spragų. Parlamentas jau išreiškė susirūpinimą dėl programos vientisumo, dėl kompensavimo, kreditų kompensavimo iki 20 metų kaip beprotišką programą. Mes galvojame, kad reikėtų švarios naftos pagal šią schemą. Švari nafta kaip alternatyvus kūras pagal korsiją. Ar, ar tai yra įmanoma, ar kaip galima būtų užpildyti šią spragą? Ir apskritai korsijos mechanizmo teksto projektas neapima ES prekybos taršos leidimai schemos. Kaip bus užtikrinama, kad Korsija nebus e, sumenkintas ES prekybos taršos leidimais mechanizmas? Kaip užtikrinti, kad kiti e, partneriai jos laikytųsi? Mes Europoje turime pripažinti, jog nepakankamai darome, kad sumažintumėm išmetimus savo pačių aviacijos srityje apmokestimas aviacijos srityje rodo, kad mokesčiai yra ženkliai per maži. Ar komisija ir toliau galvoja, kad dabar taikomi, taikomos išimtis, apmokestimo išimtis yra pagrystos, o galbūt pateiks konkrečių pasiūlymų, kad būtų pašalintos šios spragos e, kovos e, su klimato kaita politikoje? Ačiū. Riniu, ponas Auvers. Dėkoju, ponė Prinkė, ačiū generalinį direktoriau, kad atvykote pas mus, nors ta diskusija gal e, jums ir pasirodys nelabai jauki. Kaip jūs turbūt jau e, ir išgirdote, mūsų e, labiausias būkštojimas šioje srityje yra tai, kad rezoliucija dėl Korsija mūsų manimų pakerta Europos e, ATL sistemos e, integralumą. Tad klausimas, ar komisija reikalaus, kad visas valstybė, valstybės narys arba atmestų pasiūlymą, arba, jeigu nepavyks to padaryti, išreikštų išlygą dėl šio pasiūlymą. Taigi, kokią įtaką ATL sistemai komisija mato e, toje formuluotėje, kurioje sakoma, kad bus e, tik viena e, rinka pagrysta priemonė, kuri tarsi ir neįtraukia e, Europos ATL sistemos. Laukčiau atsakymų į šiuos klausimus. Ponas Eikut, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju e, generaliniu direktoriau e, už tai, kad atvykote. E, man regis, jau girdėjote iš mano kolegų, kad mums kelia susirūpinimą toks IKEA, IKEA beveik neveikimas, IKAO beveik neveikimas. E, todėl keista matyti, kad komisija labai entuziastingai kalba apie pasaulinį sprendimą, tai tarsi tas e, pasaulinis sprendimas yra vienintelis, e, tačiau ICAO, kalbant apie ICAO, jos sprendimai yra tokie neambicingi, kad ES e, privalo jai pasakyti, kad e, e, mes norime, kad judėjimas būtų spartesnis. Taigi, ta formuluotė, kur sakoma, kad ICAO ir kad ICORSIA yra vienintelė sistema, komisija turėtų labai aiškiai pasakyti, kad turime išlygą dėl tokios formuluotės. Ir taip pat matome e, šias formuluotės, kurios numato, e, kad ar tai, ar mes dalyvausime, priklauso nuo taisyklių aplinkosauginių integralumo. E, man labai aiškiai norisi išgirsti, ar galvojate, kad e, dabartinės e, CO2 kompensavimo aplinkosauginės taisyklės yra pakankamai aplinkosaugiškai integralios. Aš taip nemanau. Taigi, e, ką galvojate apie tai? Tas pats pasakytina taip pat apie taisyklės dėl alternatyvių kūro rūšių E, taigi norėtume žinoti, kokia yra tikslesnė komisijos pozicija visai šiais tais klausimais. ID frakcijos vardu, ponė Sardonė, atrodo jos nėra. Ar būtų kas ją pakeistų iš šios frakcijos? Jeigu ne, tai tada EKR frakcijos vardu ponas Vondra. Dėkui. Gal tris mintis norėčiau pasakyti. Pirmiausia, CO2 emisijos yra pasaulinė problema, jai išspręsti reikia pasaulinių sprendimų ir būtent todėl kalbame apie Korsiją. Žinoma, mes galime siekti, kad būtų padaryta daugiau, bet manau, kad iš esmės puiku, kad būtent ICAO, vienintelė organizacija pasauliniu mastu ir bando tą sprendimą surasti. Kita mintis. E, kokių svertų turime mes, jeigu matysime, kad ICAO nedaro pakankamos pažangos? E, kokių svertų turime įtikinti ICAO, kad ji nuveiktų daugiau? E, mano akim žiūrint, geriau tai daryti pasauliniu mastu, E, tuo tarpu, kai ES sprendimai būtų, taip sakant, vietos lygio sprendimai. Na ir trečia, ES daug yra investavusi į aviacijos liberalizavimą per pastaruosius dešimtmečius. Ir dėl to e, liberalizavimo aviacija dabar e, Europoje dabar prieinama visiems. Prieš 20 metų aviacija tarnavo vien tik turtingiesiems. Taigi e, dabar e, toliau įgyvendinami šią darbo atvarkę ES viduje, e, matysime tokią, tokį rezultatą, kad aviacija ir, ir toks transportavimo būdas e, bus e, prieinamas tik mums, turtingiems žmonėms. E, ką komisija ketina daryti, kad tai būtų prieinama taip pat ir netaip pasiturintiems. Dėkui Silvija Modik, GUNGL frakcija. Dėkui, panė pirmininkė. Dėkoju Jums, generalinė direktoriau, už Jūsų pareiškimą. Taip iš tikrųjų nepakankamai aukštai iškelta kartelė. Mums susidaro įspūdis, kad e, šią ir taip neambicingą sistemą dar siekiama praskiesti. Bet e, kaip ten bebūtų, mes kalbame apie rimtą iššūkį aviacijoje. Mes kalbame apie aviaciją kaip apie pasaulinę rinką, vadinasi, jos atžvilgių reikalingas pasaulinis požiūris. Ir tai yra iššūkis, kai mes kalbame apie tvarų kūrą, jeigu viena vienintelė šalis skatins biologinį kūrą, tai reikš, kad nebus naudojamas aviacinis kūras, kuris yra brangus, bet emisijos jos nebūtinai sumažės, jos gali išaukti. Dabar dėl kompensacinės sistemos, generaliniai direktoriau, kokia jūsų nuomonė, kaip užtikrinti tai, kad jeigu auks išmetimai, kaip užtikrinti, kad ta kompensacinė sistema veiks, kaip mes pažabosime augančias emisijas. Nes galima būtų imtis ir kitų politinių priemonių, kaip antai apmokestinimo. Juk kalbame apie tai, kad emisijos konkrečiame sektoriuje gali būti kompensuojamos atitinkamų mažėjimų kitame sektorėje, bet iš esmės mes kalbame apie bendrą emisijų mažėjimą. Galbūt mes galėtumėm pasitelkti aviacinio kūro apmokestinimo priemonės. Pavyzdžiui, paprastas pilietis besinaudojantis mašina galbūt jam ne visada tos mašinos reikia, tai būtų prasminga apmokestinti kūrą, kad būtų mažiau vairuojama ir lygiai tą patį galėtumėm daryti aviacijoje. Dėkojame koordinatoriams. Dėkuoju koordinatoriams, buvo užduota labai kumščių klausimų ir suprantu, kad dar vyksta procedūros ir turite teisinio pribojimų. Tačiau vis tik norime, kad šie klausimai būtų kuo labiau pavykę, norime kuo geriau suprasti komisijos poziciją. Taigi prašau jūsų paaiškinti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju tą patysiems koordinatoriams už klausimus ir komentarus. Kaip gerai pas... atkreipė dėmesį, tikrai nelengvi tie klausimai. Pasistengsiu į juos atsakyti kiek įmanoma geriau. Korsija sistema. Ar ta sistema tobula? Ne. Tikrai netobula. Tačiau tai, ką mes turime, vis tik yra vienintelis pasaulinis sprendimas, kuris yra siūlomas. Ir e, net ir jį pasiekti užtruko labai ilgai. Taip, yra skilių, taip yra tam tikrų elementų, kuriuos galima tobulinti. Bet kaip žinote, per tarptautinės darybas, na, į tai reikia atžvelgti. Reikia suprasti, kad regionų požiūriai skiriasi. Apie tai minėjau ir savo pirmame pasisakymė. Europa labai aiškiai ir garsiai pasisakė, kad ambicijų lygis turi būti aukštesnis. Tačiau šiame kontekste tai na, yra neįmanoma. Europa vis tik nėra dauguma. Manau, kas svarbiausia čia yra tai, kad ta dauguma, kuri gali kurie yra pasiruošus, kad galėtų jau įsitraukti šią sistemą ir dabar jau numatoma, kad 65 procentai šalių įsitrauktų tokią apivartinių taršos leidimų sistemą. Tai taip pat yra atsakas į pasaulinį iššūkį. Taip, atsakas galėtų būti ambicingesnis ir mes bandome tai užtikrinti. Bet dabar situacija yra tokia, kokia yra. Tad dabar labai svarbu, kad būtų pradėta taikyti šį korsį sistemą. Ir mums taip pat svarbu ją taikyti, Tai svarbu todėl, kad į sistemą įsitrauktų kitos šalis, kurių emisijų mažinimo potencialas yra labai didelis ir kad tos šalis nebandytų iškoti būdų neįsitraukti į korsį sistemą. Reikia mūsų įsitraukti į tą šalis į sistemą, kad būtų galima toliau didinti mažinimo apimtis. Taigi tokia dabar yra situacija. Ir mes ir toliau laikysim šios pozicijos, toliau sieksime aukštesnio ambicijų lygio Be, be abejo, reikia suprasti, kad e, sistema netobula, tačiau tai yra vienintelis tarptautinis šiuo metu sprendimas, kuriuo būtų galima spręsti pasaulinės problemas, kylančias pasauliniai pramonės ryčiai. Daugiausiai klausimų buvo apie išskirtinimo principą ir apie formuluotę su žodžiu only, vien tik. Na, džiaugiuosi, kad pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, jog aš turiu, kad man galėjo tam tikri teisinė pribojimai dabar Aš noriu tiesiog labai, kad būtų aišku, ką aš galiu pasakyti ir ko negaliu. Vis tik manau, kad įžanginė kalboje gan aiškiai apibrėžiau ES poziciją ir manau, kad mm, pristačiau situaciją. IKAO asamblėjos rezoliucija vis tik yra neprivaloma ir neprivaloma traukiama ES valstybinarių teisė. Tačiau jeigu būtų bandoma naikinti tokį, tą nuostatą, tai gali atsirasti galimybė, jog kiti regionai numatys savo schemas, kurias gali pakengti e, Korsija. Ir taip pat tas išskirtimas nereiškia, jog negali būti atskirų sistemų vietinis kryžiams. Mūsų tikslas yra užtikrinti kuo didesnę Korsija įgyvendinimą ir taip pat, žinoma, užtikrinti ES autonomiją. E, aš tikrai noriu aiškiai pasakyti, kad dėl to nebus darom kompromisu. Taip pat raginu valstybės narės tai pasakyti ir veikti per asamblėją, kad e, sprendimas nebūtų per daug varžantis Europos Sąjungai. Na, žinoma, aš negaliu, negaliu dabar žinoti, ką dar patvirtins e, komisija vėliau šiandien dėl uh, šios įskirtumo nuostatos, todėl kol kas negaliu viešų komentarų daugiau užsakyti. Bet visa tai taip pat uh, bus, apie tai bus patikta informacija vėliau. Mūsų pasakymai negali būti suprantami kaip ES pastangos kaip nors pakengti Korsijai ar e, ambicingai tautiniai sistemai. Komisija būtent dėl tokios sistemos kovos ir komisija teiks atitinkamus pasiūlymus. Žinoma, apie tai dar reikės aptarti vėliau su valstybės narėmis, tačiau, na, bent jau šiuo pagaliu pasakyti tik tais tiek, tuo pačiu neperždamas tų ribų, kuris man yra nubrėžtas, kol kas tiek galiu su jumis pasidalinti informacijos. Taip pat, žinoma, atidžiai išklausiau tai, kas buvo pasakyta iš koordinatorių pusės. Ir Manau, kad aiškiai suprantu šio komiteto poziciją, kalbant apie e, išskirtinumo principą. Toliau buvo kelta ir kitų klausimų. Taip panašiai jūs sureaguoti ir juos. Tarptų klausimų ir buvo klausimas dėl, dėl kūro. Iš Saldemokratų frakcijos kolega kėlė klausimą dėl kūro rūšių. Čia norėčiau tik pabrėžti, kad šiuo atveju mes tikrai norėtume įsitikinti, kad sąlygos nustatomos mažiau anglės išmetačiam kūrui sąlygos, kurios bus nutartos į kavo, būtų kuo, kuo geresnės ir numatytų kuo, na, kad sąlygos būtų kuo geriau apibrieštos ir kuo iškesnės. Tačiau šis klausimas nebus sprendžiamas per artimiausią asamblėją, kuri vyks greitai. Tai bus sprendžiama vėliau, per trejus metus po asamblėjus. Bet kuriu atveju, jeigu bus norima numatyti, kad šio kūro naudojimas galėtų leisti šiek tiek, na, numatyti tam tikras kompensacijas pagal korsį sistemą, tai reikia užtikrinti, kad ta sistema būtų pakankama. Tačiau bent jau dėl ES pasisakymų ir pozicijų buvo užtikrinta, kad iškastinis kuras nebus įtrauktas į tokio, kaip tokio kūro galimybę. Taigi mes tikrai dedame pastangą šioje srityje ir norime nu, nesudurti su stinga situacija, apie kurią jūs kalbėjote, bet vis tik, kaip jau sakiau, dėrybos dar tik vyks. Toliau. Kitas klausimas. Taip pat buvo tą klausimą kėlė komiteto vicepirmininkas dėl kompensavimo. Europos ekspertai vertina, kad taisyklės yra ganėtinai neblogos. Yra techninis patariamasis komitetas dėl šių taisyklių gyvendinimo. Ir e, tame komitete yra taip pat e, sprendžiama dėl kompensavimo ir tenais bus du nepriklausomi ekspertai, kuriais reikia pasitikėti. Reikės labai didžiai stebėti jų darbą. 19 metų pabaiga turbūt, arba 20 metų pradžioje jau bus pirmas uh, kompensacijų sąrašas numatytas. Čia mes taip pat turime paaiškinti, pasist labai aiškiai žinia, ir mūsų pozicija visą laiką buvo tokia pat, kad mes norime, jog kompensavimo sistema veiktų kokybiškai ir dėsime visas pastangas, kad sistema taip ir veiktų. Taigi labai aiškiai supratome jūsų žinę, tačiau manau, kad ir mūsų pozicija atitinka tą jūsų siunčiamą žinę. vis tik galtinis rezultatas taip pat priklausys ne tik nuo Europos. Aš jau esu nekartą minėjęs, kad per dėrybas būtent dėl Europos įnašo, nors nėra viską lemintis, tačiau būtent dėl Europos įnašo pavyko pasiekti geresnių rezultatų. Toliau. Taip panašiau sureaguoti į klausimus dėl kūro mokesčių, dėl šios galimybės. Ar tai galėtų būti papildoma priemonė? Na, čia vėl mano pozicija šiuo metu yra kebli, aš negaliu nuspėti, ką toliau darys naujoji komisija. Be abejo, naujoji komisija spręs šios klausimus. O aš kaip komisijos tarnautojas tikrai negaliu, na, bandyti užbėgti tam už akių. Tačiau manau, kad visi girdėjote tai, ką sakė Europos parlamente išrinktoji komisijos pirmininkė kuri kalbėjo apie didelės ambicijas kovos su klimato kaita. Ir jie taip pat kalbėjo apie tai, kad visi sektoriai turi įnešti savo indėlį. Be abejo, įskaitant ir aviacijos sektorių. Komisija taip pat vyksta diskusija dėl perėjimo prie kvalifikuotos daugumos balsavimo sistemos balsuojant dėl išimčių kūro mokščių direktyvai. Komisija mano, kad perimus prie kvalifikuotos daugumos galėtų būti geras kelias pirmin. Tai padėtų apsvarstyti galimus kitus sprendimus. Na, kol kas šiuo etapu, ką galėčiau pasakyti, tai kad visi variantai yra svarstytini, tačiau bus padaryti politiniai sprendimai ateityje ir jos padarys Europos komisija, komisijos pirmininkė, be abejo, kartu su parlamentu ir taryba. Taigi visi, žinoma, variantai bus svarstomi. Labai, svarstu, labai svarbu svarstyti tuos sprendimus, kuriuos jau paminėjau žinginėje kalboje. Ypač tuos sprendimus, kurie iš tikrųjų gali pakeisti e, aviaciją dabar naudojimo kūro nu, ir pasiliūti naudoti geresnį kūrą. Be abejo, ES ambicijos bus labai aukštos ir sieksime toliau plėtoti tvaros kūro naudojimą, nes tai gali sudinti labai svarbu vaidmenį. Lengvų sprendimų nebus, manau, tai jau yra aišku. Ir taip pat buvo jau minėta, kad vietos sektorius tikrai dar turi labai daug padaryti. Tačiau mes turime na, rodyti kelią pirmin ir mes jau rodome kelią pirmin ir tai darėme pastaruoju metu svarbu turėti visą įrankių rinkinį. Tad mes svarstome įvairias galimybės, svarstome taip pat ir inovacijas ir ką jos atvers. Beje, turėkime galvoje, kad dėl Europos oro erdvės fragmentacijos lėktuvai turi skristi daugiau kilometrų, negu to iš tikrųjų reikėtų. Tai yra neprimtina. Reikia pažangos bendro Europos dangaus iniciatyvoje, nes tai užtikrintų optimalius, e, optimalius skrydžio trajektorijas. Ir tai taip pat padėtų sumažinti aplinkosauginį pėtsaką. Ir visos pastangos yra vertingos šioje srityje. Toliau dar buvo klausimas, kurį iškėlė EKR koordinatorius ponas Vondra, dėl to, ar aviacija toliau liks tokia svarbi transporto e, šaka ateityje. Na, aš manau, kad taip tikrai bus ateityje. Nes e, aviacija užtikrina judumą, o tai labai svarbu. Aš pats esu iš šalies, kur prieš 30 metų tikrai buvo labai apribotos galimybės keliauti, tad suprantu, kaip svarbu galėti keliauti. Tačiau, kad aviacija galėtų toliau vadinti savo vaidmenį, turi aviacija turėti teisę aukti o tam turi labai sumažinti aplinkosauginį pėdsaką. Taigi mano atsakymas taip, tikrai tai turi tęstis, tačiau kad galėtų aviacija toliau e, veikti, reikia priimti svarbės e, priemonės ir, ir aviacijos, kad turi pademonstruoti pareigojimą emisijų mažinimo srityje. Sure uh, uh, uh, but... Aš ko gero ir baigsiu dabar, jeigu ponė pirmininkė sutiksite, nors galbūt ir ne į visus klausimus galėjau atsakyti. Dėkuoju. Jūs turbūt pastebėjote, kad e, ir politinių frakcijų, ir šiame komitete e, politinių e, frakcijų tarpe ir šiame komitete e, daug būkštojimų dėl išskirtinumo nuostatos. E, suprantame taip pat, kad tam tikrą vaidmenį ir taryba e, turės suvaidinti, tai ne vien tik tai komisijos, bet ir valstybių narių reikalas. Tad tikimės, kad ir toliau bus daromas spaudimas įvairiems suinteresuotiems asmenims. Mm, kad galėtume užtikrinti, kad e, nebus pakirstas mūsų gebėjimas e, patiems e, užsimti reguliavimu. Taigi pereikime dar prie spontaninių pasisakymų, bet kuris iš komiteto narių gali užduoti klausimą. sekretariatas užfiksuos norinčius kalbėti ponas Folkin iš SND. Ačiū už e, paaiškinimus, ačiū, kad atvykote pas mus. Neperdėsiu sakydamas, kad esu nusivylęs, kaip ir dauguma kolegų, dėl tos e, pažangos, kurios nėra, kaip ir tie šimtai tūkstančių jaunų žmonių, kurie dalyvauja per demonstracijas penktadienį už ateitį. Tie, kurie nori daugiau klimato apsaugos. Jūs sakėte, kad Korsija nėra tobula, jūs esate teisus, ji yra absoliučiai netobula. Strategija, šią strategiją yra mėginama tas regioninės sistemas, kurios gerai veikia, susilpninti ir dėl to atsirado tas išskirtinumas ir man, o taip pat ir Europos parlamentui tai yra nepriimtina. Jūs kalbėjote apie išskirtinumą ir šiek tiek mane sutrikdėte, tad užduosiu papildomą klausimą. Ar išskirtinumas reiškia, kad ES bus galima apmokestinti aviacinį kūrą, ar tik tai nacionaliniams skrydžiams, ar tik tai skrydžiams tarp es valstybių, ar taip pat ir skrydžiams iš ir į trečiasias valstybės. Aš žinau, kad tam tikrą prasme jūs turite konfidencialiai elgtis su turima informacija, bet vis tiek norėčiau pasirauti, kas bus įmanoma pagal šią išskirtinumo koncepciją. Ačiū už šį labai konkretų papildomą klausimą ir tikrai e, galite užduoti papildomų klausimų. Aš nenoriu Jums daryti spaudimą, nes e, toksai vaidmuo tenka šiam komitetui. Dabar žaliųjų atstovas ir dar priminsiu, kad spontaniškiams atsisakymams yra skiriama po minutę. Ačiū, ačiū už Jūsų išvalgas. Uh kalbant apie šią labai blogą Korsijos sutartį. Mes kalbame apie tik tai kompensavimą, o mums reikalingi nuliniai išmetimai. Tad Korsija nėra rimta alternatyva ateičiai. Ir mes matome, kad ne į visus atmosferos sluoksnius yra atsižvelgiama, nei Korsija, nei bet kokia kita schema. Konkretus klausimas. Galbūt yra kažkokių tai paskaičiavimo, pavyzdžiui, kalbant apie ariamą žemę, jeigu mes gaminsime biokūrą, kiek visko prireiks gaminant biokūrą. Manau, kad nėra tokių prognozių. O kai kalbame apie pasaulinių kontekstą, manyčiau, kad dar svarbiau būtų apmokestinti aviacinį kūrą. Galbūt jūs e, pastebėjote, kad jau yra renkami e, parašai šią iniciatyvai, kalbant apie ES skrydžius mm, ne vien tik tai, kad e, būtų apmokestinamos emisijos, bet kad būtų ir toksai pasiūlytas pasaulinio masto pavyzdys šioje srityje. SRD. Aš Norėčiau pradėti nuo to, kad mm, visi sektoriai turi prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo. Man susidaro įspūdis, kad yra sektorių, kuriais nebus prisidedama prie CO2 emisijų mažinimo. Aš pradėsiu nuo išskirtinumo. Negalime sutikti su tokia formuluotė, pagal kurią Korsija yra rinka grindžiama priemonė, nes taip visiškai užkirtamas kelias bet kokiam CO2 emisijų sėkmingam mažinimui. Kadangi mes kalbame apie pasaulinę schemą, tai Ji nereiškia, kad mes iš viso iki šiol nieko nedarėme, nes e, juk esame svarstę ES ETL schemą aviacijos srityje. Norėčiau, kad komisija į tai sureaguotų. Aišku, kad su Korsija į KAO e, kad ir kukliai, bet e, prisidėtų prie emisijų mažinimo tarptautinėje srityje, bet tik tai tuomet, jeigu taisyklės bus tinkamai suformuluotos. Uh, Mes labai daug kalbame apie kompensavimą, bet mažai kalbame apie dvigubą skaičiavimą. Norėčiau sužinoti komisijos nuomonę šioje srityje. Korsijos taikymas e, ES turėtų apimti skrydžius, e, skrydžius pagal visą pasaulinį scenarijų, nes kol kas e, šią schemą yra neišsprendžiami ar nepasiekiama tų siekių, kuriuos esame išsikėlę. Toliau Rinių atstovas, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas geras direktoriau. Be abejo, anglės išmetimų, lizingo išmetimų e, mažinimas yra svarbus iššūkis Europai, Europos žmonėms, Europos vaikams. Mes suprantame, kad jūs e, turite tam tikrus apribojimus ir negalite kol kas e, pasakyti daugiau apie rezultatus projektą, kad laikytus konfidencialumo principo, tačiau vis tik turėkime galvoje, kad artėja IKAO asamblėje, ir kad jos sprendimus reikės perkelti Europos Sąjungos teisę, todėl labai svarbu, kad e, kaip, kaip galima greičiau Europos komisija pasidalintų su Europos parlamentu dokumentais, kurie aktualų šiems daryboms. Dėkui, ar būtų daugiau klausimų? E, Kalbant apie e, mintį dėl pasikeitimo dokumentais, e, tai visas frakcijos e, pritartų bet kokioms priemonėms, kuriomis siekiama didesnio skaidrumo, ar tai būtų pasikeitimas dokumentais tarp jūsų direktorato ir mūsų komiteto, visam tam mes pritartume nes e, mes galvojame, kad tas skaidrumas e, leidžia išvengti nesusipratimų šiais klausimais e, ir užtikrina geresnį skaidrumą. Taigi dabar prašyčiau atsakyti į užduotus klausimus ir pasakyti keltomis temomis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū taip pat už papildomus klausimus. Jeigu vis dar e, leistumėte e, dėl pasikeitimo ar e, dokumentų pateikimo, nu, turiu pasakyti, kad visi dokumentai, darbo dokumentai susijęs su į, į, IKEA generalinė asamblėja yra prieinami IKEA internetinėme puslapyje, o kai komisijos kolegija pritars ES pozicijoms, tai ir šie dokumentai bus prieinami. E, dabar e, labai aiškus jūsų požiūris į išskirtinumo nuostatą. Aš manau, kad e, aš e, jau anksčiau atsakiau e, tiek, kiek šiame etape galiu galiu atsakyti, jūs turbūt e, suprastė, kad aš turiu laikytis tam tikrų taisyklių, kurios e, šiek tiek mane riboja. Tad daugiau nenorėčiau ir komentuoti. Dėl klausimo apie tai, ar e, kyla problemų mokesčių ar išskirtinumų srityje. Kaip toks išskirtinumas nėra susijęs su gebėjimų e, taikyti e, mokestį ES. Jeigu dėl to būtų nuspręsta, jeigu būtų tokia politinė valia, tai mes e, galėtume tai padaryti nediskriminaciniu pagrindu. Klausimas apie tai, kad turime judėti nulinių emisijų linkme yra taip pat puikiai suprantamas. Tačiau taip pat aišku, kad visas priemonės, kurios egzistuoja dabar, nėra pakankamos ir kad e, bėgant laikui e, bus parengtos ir papildomas priemonės. Vėlgi, e, turiu pasakyti, kad čia svarbu vaidinį vaidina taip pat ir tvarus aviacinis kuras būtent e, siekiant e, nulinių emisijų be e, tvaraus kūro, kiek mes galime įsivaizduoti, bus neįmanoma pasiekti nulinių emisijų. Kalbant apie tą dvigubą skaičiavimą, mes sutinkame su dėrybininkais dėl Paryžiaus sustarimo. Paryžiaus sustarimo šeštam straipsnėje apie tai kalbama. Ir mes e, galime skatinti, kad į kavą taip pat pradėtų tas, e, e, tuos principus. E, tas pats pasakytina taip pat ir apie kompensavimo e, nuostatas. Taigi Paryžiaus griežtesnės taisyklės galėtų būti perimtas taip pat ir į kavo, nes tai turėtų žengti ranką ranko, jeigu norime čia pasiekti pažangos. E, manau, kad ko gero tiek ir galėčiau sureaguoti šiame etape. Dėkui. Merci. Dėkoju. Ar yra daugiau klausimų? Jau neskaitat koordinatorių, nes dar turime apie 10 minučių. Ar yra dar koordinatorių klausimų? Peter Lyzę matau. Taip pat Bas turbūt norės pasakyti. Aš norėčiau užduoti konkretesnį klausimą ponui Holelei. Jisai pirm... citavo komisijos pirmininką, kalbėjo apie neutralumą klimato atžvilgių 50 metais ir tuo pat metu akcentavo Korsiją kaip labai svarbų instrumentą. Norėčiau dar kartą visiems pasakyti, aviacijoje Korsija visiškai nesumažins emisijų o tos papildomos emisijos, jos tik tai bus kompensuojamos neiškiomis priemonėmis. Iš esmės auks labai smarkiai emisijos siekiant klimato neutralumo. Tai reikš, kad metalo pramonėje, pliemonė, plieno pramonėje, apskritai namų ūkiuose reikės imtis dar rimtesnių priemonių, kad būtų sumažinti CO2 išmetimai. Ir dar kartą klausiu generaliniaus direktoriaus. Ar nereikia pasakyti tiesiog labai aiškiai visą tai turint galvoje, kad Korsija yra prasta schema? Aš suprantu, kad dėl politinių priežasčių e, reikia veikti į kavo kontekste, bet iš esmės visa šią sistemą labai smarkiai nutolstama nuo tos vizijos, kurią mums yra išdėščiusi e, išrinktoji komisijos pirmininkė. Ar yra papildomų klausimų iš SRD frakcijos? Rinių nėra žalieji. Turi klausimą. Aš norėčiau e, šiek tiek akcentuoti tą teisinį aspektą, kaip kad ir kolega. Uh, Negalima visą laiką slėptis už IKAO taisyklių. Yra labai aiškia atlikta teisinė analizė. Jeigu schema bus patvirtinta, ką ji reikš Europai. Jūs žinote, kad egzistuoja ES prekyba taršos leidimais taikoma vidaus skrydžiams, bet IKAO taip pat kalba apie tai, kad skrydžiai tarp Prancūzijos ir Vokietijos yra tarptautiniai skrydžiai, o mes sakome, kad tai yra ES vidaus skrydžiai. Tai egzistuoja teisinių požiūrių, taip pat ir jūs turite tai kažkaip tai vertinti. Kitas dalykas dėl laiko laiko sustabdymo. Jeigu mes sakome, jog siema nepakankama, vadinasi, reikia imtis priemonių, kai kalbame apie skrydžius iš ES į trečią šalį ir iš jų į ES. Ar įmanoma tai padaryti, kai bus patvirtinta schema? Jūs turite lab, aiškiau akcentuoti tuos ek, teisinius akcentus ir tai visiškai nesusiję su konfidencialumu į kavo atžvilgių. Jūs kaip komisijos atstovas turite labai aiškiai išdėstyti parlamentui tą poziciją susijusią su teisiniais vertinimais, tad prašyčiau nesislėpti už IKAO šio požiūriu. Groups, so, uh... Ar yra kitų frakcijų atstovų? Idėja? Ne. Tik tai koordinatoriai kalbėjo. ECR, GUE, nėra papildomų klausimų. Du paskutiniai klausimai, kuriuos iškėlė EPP ir žalieji, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū už šios du sunkius klausimus. CO2 neutralumas iki 50-ųjų. Man atrodo, aišku yra tai, kad ambicijos auga. Aš apie tai kalbėjau, kad tai yra labai aiškiai siunčiama išrinktosios pirmininkės žinia. Korsija nesakysiu, kad yra bloga, tik tai sakau, kad jinai yra netobula. 16 metais buvo sudėrėta ir ją reikia įgyveninti. Tai yra labai svarbu. Kai galvojame apie Europą, niekada nelaikėme Korsijos vienintelę priemonę, kurios imamės. Mes darome ir kitų daug dalykų. Mes visuomet kalbėjome apie priemonių krepšelį. Ir Korsija te buvo tik tai viena šio krepšelio dalis. Mes tą labai aiškiai sakėme. Bet jeigu mes siekiame tų ambicijų, kurias esame išsikėlę, tai tuomet šiame priemonių krepšelėje reikia įtraukti papildomą ambiciją. Tuo pat metu Korsija leis pasiekti pasiekti rezultatų ir leis, kaip jūs e, pastebėjote, pasiekti didesnio CO2 neutralumo. Bet jeigu nebus korsijos, jeigu nebus pasaulinės schemos, tai tuomet mes galime veikti Europoje, bet tuomet pasaulis ir vėl bus labai netobulas. Ir nesikėjau buvo kalbama Komisija nekartą apie tai kalbėjo, kad pasaulinės schemos reikia tam, kad galima būtų spręsti pasaulinės svarbos iššūkius pasaulinėje pramonės srityje. Tad labai svarbu daryti pažangą su Korsija tam, kad e, galėtų aukti labai svarbios šalis ir jos yra ne vien tik tai Europoje ir labai svarbu, kad joms būtų taikomos korsijos nuostatos. Ir nebus lengva, nebus lengvas tas kelias, dėl to net nekyla abejonių. Aišku, Korsija ir prekyba taršos leidimais, kaip jau anksčiau sakiau, bus peržiūrėtos laikui bėgant. Ir ponė pirmininkė, jūs kalbėjote apie tą analizę, apie vykstantį darbą šiuo metu. Aš nemanau, kad nebus įmanoma abiems schemams kartu egzistuoti. Bet negaliu supažinti, supažinti jūsų su kažkokia tai analizė. Negaliu to šiandien padaryti, bet mes visuomet žadėjome, kad kartu su prekybą taršos leidimais ir šią schemą mes sieksime laiku rezultatų, kurių reikia pasiekti. Labai Jums ačiū. Šiandien mūsų e, pirmieji svarstymai e, ir baigiami. Penkių minučių pertrauka ir dirbsime toliau. Colleagues, oh my, wow, that's loud. Okay, uh, thank you very much. Um, colleagues, the uh, kolegos uh, pirmininkui uh, teko išeiti į kitą posėdį ir aš kaip vicepirmininkas pirmininkausiu kitai, kitai mūsų posėdžio daliai. Prašyčiau tylos, o mm, mes per e, šią mūsų posėdžio dalį kalbėsime su e, komisijos e, generalinio direktorato atsakingo už augimą ir cheminės medžiagas atstovais. Kalbėsime apie e, teisės aktus, kuriuose reglamentojamas cheminės medžiagos. E, ir pirmiausia, sutiks žodį ponį Patinėliai. Dėkui, ponė pirmininkė. ES pradėjo e, reglamentuoti cheminės medžiagas prieš 50 metų. Ir šie veiksmai e, siekia užtikrinti aukštą apsaugos lygį žmogaus sveikatai ir aplinkai, tuo pat metu užtikrinti e, sėkmingą vidaus rinkos funkcionavimą. E, buvo bandoma reglamentuoti vartotojų produktus, e, pesticidus, atliekas, pesticidus, pramonės veiklą ir taip toliau. Taigi, kai žvelgiame e, į dabartinę situaciją, turime kelti klausimą, ko mes esame pasiekę šioje srityje ir ar tie teisės aktai e, veikia veiksmingai ir e, tinkamai vienas kitą papildo. Mūsų vertinime mes apriepiame visus sprendimų prieimimo etapus Taip pat e, išanalizavome e, valstybių narių e, taisyklių įgyvendinimą ir gyvenimo užtikrinimą. Mūsų šis vertinimas papildo įvertinimą pereitais metais, kurį atlikome dėl REACH reglamento. Mes darome bendrą išvadą, kad bendrai tariant, cheminių teisės aktų sistema atitinka savo paskirtį ir užtikrinta aukštą žmonių ir aplinkos apsaugos lygį, pasydama veiksmingai veikiančias vidaus rinkos konkurencingumo bei inovatyvios chemijos pramonės poreikių. E, mūsų teisės aktai e, yra įkvėpimo šaltinis daugeliui valstybių narių, e, kurios nėra ES narės. Jos užtikrina aukštą žmogaus sveikatos apsaugą visoje Europos Sąjungoje ir leidžia mums e, dalintis e, žiniomis ir ištekliais. Tačiau kalbant e, apie išteklių prieinamumą ir galimybę toliau bendradarbiauti, reikia dar šio to nuveikti. E, kalbant apie importuojamas prekes e, institucijoms, e, sunku suderinti tam tikras nuostatas, vertinant prekes, kurios gaminamas ES ir tas, kurios yra importuojamos. Tas pats pasakytina apie internetinę prekybą. Sunku nustatyti, kad internetinė priekyba parduodamos prekės turi pavojingų medžiagų. Atitik, atitikmens lygis priklauso nuo e, ekonominės veiklos vykdytojų, jų e, teisės aktų supratimo ir e, tų teisės aktų pakeitimų smulkesniems e, ekonominės veiklos vykdytojams e, dėl e, to yra sunkiau įgyvendyti tas taisyklės. ES agentūros turi padėti jiems atliekant šį vertinimą. Europos įmonėms iškils iššūkiai dėl globalizacijos ir dėl to, kad vis daugiau cheminių medžiagų bus įvežama iš už ES ribų. E, e, kels problemų ir skaitmeninimas, ir e, didesnis dėmesys tvarumui. Pasaulinės tendencijos čia sukels taip pat naujų iššūkių. E, mūsų vidaus rinka yra viena didžiausių pasaulyje, ji e, apsaugo vartotojus ir suteikia jiems e, pasirinkimo galimybę paremtą informaciją. mums reikėtų e, geriau pasinaudoti išmoningomis technologijomis, reikia patobulinti tai, kaip mes informuojame e, vartotojus ir gamintojus e, gamybos vertės grandinėje. Taigi, po tokios trumpos įžangos suteiksiu žodį savo kolegai Kestučiui. Dėkoju. Šis vertinimas rodo, kad buvo pasiekta daug pažangos. Pavyzdžiui, asbesto sunkių metalų, benzeno ir kitų medžiagų poveikis piliečiams aplinkai buvo gerokai sumažintas. Taip pat greta to matome tam tikrų nerim keliančių naujų ten, tendencijų. Pavyzdžiui, atsirado įvairių sveikatos problemų, tarp jų ir vaisingumo problemų, kur, kurios auga Europoje. Taip pat neurologinės lygos ir vėžys e, toliau auga tarp piliečių. Yra tokių tendencijų ir e, tarp šiandienis kūrinčių veiksnių, ir, e, šiandienis kūrinčių veiksnių yra daug, tačiau tarp jų gali būti cheminės medžiagos. Ir tai rodo, kokie bus didžiausi nauji politikos iššūkiai ateičiai. Pirmiausia, priemonės turi būti taikomas nusekliai. Tai turi užtikrinti pakankamą saugą, ypač pažeidžiamoms grupėms. Jeigu trūksta horizontalaus požiūrio, gali, tai gali neužtikrinti pakankamos apsaugos, lyginant skirtingas teisės aktus, pavyzdžiui, kalbant apie endokrinę sistemą ar dačias medžiagas. Šio, šių teisės aktų vertinimas dar atliekamas, vertinama ar nėra trūkumo. Toliau reikia nustatyti naujas rizikos, e, naujus rizikos šaltinius. Tam reikia skirti labai daug dėmesio. Čia gali būti panaudojama Europos iš anksinio persimo sistema, kuri galėtų padėti įspėti apie naujas atsiradusias grėsmės. Toliau, trečias dalykas - naujausių žinių kaupimas apie kenksmingų cheminių medžiagų poveikį sveikatai. Reikia čia daugiau naujesnių medžiagų, Daugiau duomenų reikia, daugiau taip pat informacija apie tai, kaip tos medžiagos naudojamos ir kaip jas paveikia vartotojus. Toliau reikia geresnio atsekamumo. Reikia geriau ats... E, žinoti, kokios medžiagos ir kokiuose gaminiuose. Ir paskutinis dalykas. Neturime įrodymų, jog šie teisės aktai padėjo išstumti cheminės medžiagas iš vartojimo bent to nepadarė reikšmingai. Tad reikia naujų, naujų sprendimų, kurie užtikrintų žalesnę ekonomiką ateičiai. Kaip e, minėjo kolega Petinelį, teisė aktai chemijos rytyje tur, pas mus turbūt yra pats ambicingiausi visame pasaulyje nu, ir numato aukštą apsaugos lygį piliečiams ir aplinkai. Turime todėl būti, turime to, to didžiuotis. Tačiau matome dėlių iššūkių ateityje ir birželio mėnesį komisija surengė konferenciją dėl cheminių medžiagų politikos ateities. Ten buvo padaryta svarbių išvadų, buvo gautas e, nuomonių iš suntos šalių. Ir visą tai bus panaudota toliau, kuriant ateities e, sprendimus chemijos rytyje. Išrinktoji komisijos pirmininkė kalbėjo apie kovą su endokrininę sistemą ardančių medžiagų naudojimu, bei apie tai, kad reikia užtikrinti nulinės tarš, taršos Europą. Komisija dar turi apibriežti e, savo cheminių medžiagų politiką ateičiai. Dėkoju. Okay, thank you very much. Uh, we have... Ačiū. Trys prašantys žodžio. Daugiau Pradėsime nuo Piterio. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai. Ryč, ryč gyvendinimas yra svarbus dalykai siekiant apsaugoti žmonės nuo pavojingų chemikalų. Svarbu pabrėžti, kad ES rūpinasi šiais aspektais, tai nedaroma vien nacionaliniu lygiu. Pramonė nesidžiaugia ryč Tačiau dabar, kalbant su pramonės atstovais, girdime, kad kalbant apie breksitą, svarbiausias dalykas yra tas, kad ir toliau ryč bus taikomas Junktinėje karalystėje, kad nebus kažkokios atskiros sistemos su biurokratinėmis, biurokratinėmis kliūtimis, gamybos procesais ir taip toliau ir panašiai. Tai rodo, kad aplinkos teisės aktai yra vieningi, vienodi teisės aktai ES, ES vidaus rinkoje. Bet komisija teisingai pastebėjo, kad nereikėtų visko suabsoliutinti. Žvelgiant į bendrą poveikį ir matant, kad medžiaga naudojant gamybos procese nebūtinai sukeliamas pavojus žmonėms ir dėl to nebūtina jos griežtai uždrausti. Aš e, atkreipiau komisijos dėmesį, dar dirbdamas intensyviai su šia sritimi, į tai, kad chromas, pavyzdžiui, yra prieštaringai vertinama medžiaga. Dauguma parlamente nori, kad tam tikri chromo junginiai būtų draudžiami. Tačiau vartotojui dėl jų nekyla e, pavojus. Tiesiog pavojus gali kilti gamybos procese neteisingai elgiantis su medžiaga. O jeigu mes uždraustumėm junginius, chromo junginius Europoje, jie tiesiog Europą pasiektų iš trečiųjų šalių. Ir tai tikrai nepasiteiraus e, sveikatos apsaugai, kadangi sveikatos apsaugos standartai trečiosiose šalyse nėra tikrai aukšti. Mikroplastikas. Jeigu kažkur tai jis yra naudojamas, esą turi būti draudžiamas. Tai jis gali turėti irgi labai rimtų pasiekmių. Pavyzdžiui, mes kalbame apie aikšteles, kuriuose yra naudojama dirbtinė vėja ir panašiai. Iš dalies tai gali būti pavojinga sportininkams dėl sužeidimų bet nereikėtų paralyžiuoti sporto dėl tam tikrų žingsnių cheminių medžiagų srityje. Tai reiškia, kad mums reikia ieškoti naujoviškų technologijų ir norėčiau paprašyti komisijos visą tai pasverti ir visko nesuabsoliutinti. Jeigu kažkuriame etape yra egzistuoja medžiaga, nereikia jos iš karto uždrausti, tiesiog reikia įvertinti jos keliamą pavojų, įvertinti esančias alternatyvas tai yra nurodyta ryč ir toliau reikėtų šio požiūriu vadovautis. Ačiū. Pone Hazekamp. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai už paaiškinimus. Mūsų cheminių medžiagų politikos peržiūra iš esmės yra būtina. Mums nereikalingi chemoka, chemikalai buteliukose skirtuose kūdikiams. Aišku, kad būtina galvoti apie profilaktiką, alternatyvas, apie pavojų, kurį kelia medžiagos. Kitaip tariant, reikia mirtinų atvejų. Ir tai reiškia, kad reikia vadovautis horizontaliuoju požiūriu reglamentavimo srityje. Mes taip pat dėl tų pačių priežasčių nenorime bandymų su gyvūnais. Mums reikalinga tokia rizikos analizė, kuri leistų atsakomybę numatyti gamintojams. Ir mums reikalingi tokie sprendimai, kurie leistų skatinti žiedinę ekonomiką. Profesorius Riudelis cheminių medžiagų konferencijoje kalbėjo apie tai, kad kol kas politika yra tikrai labai nesubalansuota. Ačiū Jums. Kristal Šalmoizer. Ačiū Ačiū už tai, kad šį klausimą įtraukėte į darbo atvarkę. Labai svarbu kalbėti apie cheminėms medžiagoms skirtus teisės aktus Europoje. Akivaizdi būtinybė griežtinti teisės aktus. Mes turime greičiau reaguoti, kai mes kalbame apie atskiras medžiagas keliančias problemas, nes kitaip gali iškilti pavojus, kad kai kuriuose valstybėse narėse bus įmamasi tokių atskirų draudimų. Pavyzdžiui, naujoji Danijos vyriausybė priėmė sprendimą uždrausti atitinkamas cheminės medžiagas kepimo popieriuje, kadangi yra tam tikrų medžiagų, kurios gali susilieti su maistu. Tad reikia reaguoti greitai, o jeigu jas nereaguos greitai, tai tuomet tą darys valstybės narės. Mums reikia tam, tikro, tam tikros greitos procedūros kai kurioms medžiagoms tokioms, kurios kelia pavojų žmogui. Ir jeigu jos yra nustatomas, reikia reaguoti dabar, ne po penkerių ar dešimties metų. Tad labai svarbu užtikrinti, kad valstybėms narėms būtų, kad nebūtų taip, kad valstybės narės, kurios reaguos greičiau, e, kad dėl to kils vidaus rinkos iškraipimų. Tad, e, kai reikia kažką tobulinti, reikia tą daryti ir svarbu tą įtraukti į naująją komisijos darbo programą. Būtent greitesnė reakcija svarbi cheminių medžiagų reglamentavimo srityje, kalbant apie atskiras pavojų keliančias medžiagas, ypač kalbant apie tokias medžiagas, su kuriomis. Uh, uh, Sąlytį turi gyven, piliečiai kasdienėme savo gyvenime. ponerys. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tikrųjų, e, akivaizdu, kad mūsų teisės aktai cheminių medžiagų srityje yra, yra geriausi ir e, galime tuo didžiuotis. E, ir mes čia užsiminėme apie medžiagas, kurios kenkia endokriniai sistemai. Džiaugiamės, kad komisija dirba ir toliau e, šitoje srityje. E, e, dėl pesticidų esame patys sukūrę specialų komitetą. Ir kalbėdama savo kolegos vardu, kuris negali šiandien dalyvauti, noriu pateikti keletą jo klausimų Jis e, klausė apie e, plastiką, kuris e, gali būti sąlytyje su maistu ir gali būti pavojingas ir klausė, kada komisija pateiks ambicingą teisėkuros pasiūlymą dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu. Toliau dėl e, įgyvendinimo valstybėse narėse, e, kur e, reikėtų sutelkti didžiausią dėmesį, pavyzdžiui, vaistai ar kitos prekės. Na ir paskutinis klausimas e, dėl įgyvenimo patikros pagal galutinę ataskaitą. 2016 metais apie 60 procentų visų pavojingų cheminių medžiagų buvo klasifikuojamas kaip pavojingos aplinkai ir žmogus veikatai. E, dėl to e, Anksčiau laiko e, miršta tūkstančiai žmonių ES ir ką komisija yra nuveikusi, kad e, šią tendenciją sustabdytų ir atgręžtų. Pirmininkas, e, paprastai leidžiame visiems paklausti ir leidžiame komisijai atsakyti. Šiandieną klausėjų e, sąrašas e, pakankamai trumpas, o aš noriu, kad atsakymai būtų e, detalus. Turime šiek tiek laiko. Tad dabar leisiu paklausti dar trims kolegoms ir tada jau steiksiu žodį komisijai atsakyti. E, Pone Paulius. Dėkoju, e, dėkoju už tą darbą pagal REFIT e, programą. Iš tikrųjų daug ekspertinių žinių sudėjote į šią ataskaitą. Nežinau, kiek iš mūsų tą dokumentą perskaitė. Taip, iš tikrųjų reikia daugiau duomenų, ypač kai kalbama apie pavojingas medžiagas ir e, endokrininę sistemą žalojančias medžiagas, norint padaryti išvadas. Jūs kalbate apie atsargos principą, sakote, kad nepakankamai jį taikome. Jūs kalbate apie e, pavojingas medžiagas e, kasdieniuose, būties daiktuose E, pesticidai yra rinkoje, todėl kad e, valstybės narės nesilaiko nustatytų terminų, kurie e, buvo suteikti tiekėjams. Yra ir kitokių problemų susijusių, pavyzdžiui, su nuosekliu veikimu apsaugant labiausiai pažeidžiamas grupės bet aš e, dokumente nerandu vizijos dėl e, tvarių e, teisės aktų e, šioje srityje, kurie leistų saugoti e, aplinką ir, ir žmogaus sveikatą. Jūs taip pat e, kalbate apie tai, kad trūksta mokslinių žinių. Ir tada klausimas, o kokiu veiksmu ketinate imtis? Jūs kalbate apie toksinę aplinką, e, pagal komisijos ankstesnius planus tie dalykai turėjo būti sprendžiami 18 metais, taigi kas yra padaryta. Na ir galbūt plačiau pakalbėtumėte apie uh, nulinę e, emisijų strategiją, kurią žada išrinktoji Europos komisijos pirmininkė. Dėkui, ponia Novak. Dėkui, pirmininkė. Kalbėjausi su nemažai žmonių, kurie dirba žemės ūkyje ir visi patikino mane, kad juos tenkina teisės aktai Dėl fitofarmacijos priemonių e, e, jiems buvo suteikta galimybė pasitobulinti, pakelti e, kvalifikacija, taip pat sustiprintas atsekamumo aspektas. Tačiau, kai kalbame apie atliekas, jų tvarkymą ir saugojimą, išlieka nemažai problemų. Nėra tinkamos atliekų klasifikacijos, kartais nėra atitikties tarp taikomų matavimo e, vienetų, kartais e, kalbam apie litrus, kartais apie tonas. Ir taip toliau, noriu paklausti komisijos, ar numatote papildomų veiksmų e, atliekų tvarkymo ir saugojimo srityje, ar bus vieninga klasifikacija įvesta. Pone Gutiland, e, dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijai. Aš turiu keletą klausimų. Kol kas mano kolegės ir kolegos gana švelniai jūs kreipėsi, aš ko gero griežčiau imsiuosi reikalo. E, jūsų pasakymai mane nuvylė E, kai kalbam apie jūsų tinkamumo patikros išvadas, susidaro įspūdis, kad viskas veikia neblogai, taip yra kai kurių problemų, bet kalbama apie gerą reglamentavimą. Komisija taip pat e, teigia, e, kad tie teisės aktai atitinka iškeltus tikslus ir tinkamai saugo aplinką ir žmonių sveikatą. Tačiau iš tikrųjų taip nėra. Mes matome, kad Europoje daugėja plinta rimtos lygos, kurios yra susijusios su cheminėmis medžiagomis. E, labai lengvas klausimas jums. Jeigu viskas taip puikiai veikia, tai kaip komisija gali paaiškina, kad e, e didėja ir plinta e, lygos, e, kurios yra susijusios su cheminėmis medžiagomis. E, pavyzdžiui, E, medžiagomis, kurios kenkia endok, e, e, endokriniai sistemai. Kodėl nesėimama medžiagų dėl plastiko, tekstilės, gerimo vandens ir taip toliau, kuriuose gali būti pavojingų medžiagų, kurios kenkia endokriniai sistemai. Nuo to juk kenčia žmonės. E, Vokietijos rizikos vertinimo institutas ir Vokietijos cheminių medžiagų agentūra sako, kad e, nuo 2010 metų trečdalis importuojamų medžiagų netitinka ES reikalavimų. Vien tik tai 31 procentas tokiu, tokio importo pripažinta teisiškai E, primtinais. E, o tai prisėda prie vėžio, e, mutagenių ir kitų susirgymų. Tad kodėl komisija išduoda linkimus tokiams medžiagoms, nors trūksta informacijos apie jas. Mes norėtume taip pat paklausti, kada komisija pateiks ilgalaikę strategiją skirtą netoksiniai aplinkai sukurti. Lengva kalbėti, bet mums reikia, kad jūs imtumėtės ir veiksmų ir pasiektumėte rezultatų, nes būtina stiprinti Europos piliečio ir aplinkos apsaugą. Dėkui. Dėkoju. Taip, tikrai buvo užduota daug labai detalių klausimų tikiuosi, kad visi klausimai bus tinkamai, jos atsakysite. Na, aš nesakau, kad jūs ketinate kaip nors netinkamai atsakyti į klausimus, tačiau tik noriu pasakyti, kad dažnai pasitaiko tokio situacija, kad klausimų būna labai daug, jie būna labai detalūs, bet komisijai trūksta šiek tiek laiko. Tad e, vis tik prašau komisiją dabar kol kas atsakyti jau esamos klausimus ir jeigu liks laiko, tuomet suteiksiu žodį per tolesnės diskusijas. Ir sutiksiu žodį pirmiausia tiems, kas dar nepasakė. Tačiau taip pat tie, kurie matė, kad jūsų klausimą buvo netinkamai atsakyta, vėlgi pakelkite ranką, bus galima pastikslinti dar toliau. Taigi, ponia Petinėlė, ponia Sadauskai, 10 minučių jūsų atsakymams, jeigu jums tinka. Ir paskui išgirsime daugiau klausimų dar iš kolegų. Prašau. Taip, dėkoju dėl pono Lyze pasisakymo. Norėčiau pasakyti, kad ryč reglamentas kaip tik taip ir funkcionuoja. Ryč reglamentas bando apimti visus aspektus. Ir būtent todėl yra du atskiri komitetai - rizikos vertinimo komitetas ir kitas komitetas. Ir e, komitetas, kuris vertina ekonominį ir socialinį poveikį. Kai šie komitetai prieina savo išvadų, tada komisija priima sprendimą remdamasi visą turimą informaciją. Taigi ekonominiai ir socialiniai klausimai taip pat yra įtraukiami. Ir mes bandome rasti geriausią pusiausvyrą. Na, aišku, kartais gana subjektyviai vertinama, kas yra tas geriausia pusiausvyrą, nes kartais kas nors gali būti at, vienu vertinam kaip subalansuota, bet ne kitų vertintojų. Buvo, pavyzdžiui, minėti chromo junginiai Čia nuomonės išsiskiria. Taip pat ir parlamente nuomonės išsiskiria. Toliau. Dėl įgyvendinimo. Tinkamas įgyvendinimas vis dar yra iššūkis. Taip pat ir todėl, kad e, reglamentai yra labai sudėtingi ir veikėjai taip pat yra labai sudėtingi. Yra didžios įmonės, mažos įmonės. Tačiau didžiumą dalį reikalavimų turi gyventi valstybės narės ko mes siekime Europos lygiu. Siekime, kad tikslės būtų kuo aiškesnės, kuo paprastesnės, kad nebūtų pastangų dupliavimo, vertinant medžiagų riziką. Taip pat, e, kad nebūtų dubliuojamos pastangos, kai reikia iš įmonių imti duomenis medžiagas. Išrinktoji komisijos pirmininkė e, kalbėjo, kad reikia užtikrinti geresnį įgyvendinimą. Jis sako, kad Europa visuomet turi kovoti už vienodų taisyklių taikymą visiems ir turi griežtai pasakyti prieš tuos, kurie konkuruoja per dempingą, per taisyklių dempingą. Dabar reikia jau įgyvendinti šios politinės nuostatas. Kaip žinote, komisija vis dar tik rengėsi darbui, naujoji komisija. Tad kol kas mes neturime jokios naujesnės informacijos, nes ta naujesnė informacija dar neegzistuoja na, nėra taip, kad mes nenorime informaciją dalintis, ne, tiesiog darbai vyksta ir jau matome taip pat komisijos pirmininkojas tam tikrus įsipareigojimus. Toliau dėl maisto medžiagų ir cheminių medžiagų tose e, maisto medžiagose. Vyksta tyrimas šioje srityje ir tas vertinimas taip pat įvertins, išsamei įvertins ar galima užtikti dar didesnį saugumo lygį vartotojams. Tačiau maisto saugos klausimų reglamentavimas jau yra labai išsamus ir labai nu, daug reikalaujantis ir numato labai aukštą apsaugos lygį. Na, žinom, galbūt galima ką nors pagerinti, dėl to ir atliekame vertinimą, tačiau norėčiau pasakyti, kad mes pradedame neligioje, nėra tai, kad mes pradėtume nuo nulio. Ekspertai dirba šio klausimu darbas baigtas greitai ir kai tai bus baigta, bus paskelbta. Toliau dėl atitikties ir Vokietijos tyrimo, kuris buvo paskelbtas žiniasklaidoje taip, tai kelia nuogastavimo. Tačiau pasakytina, kad taip pat ir trūksta kartais išteklių, nes e, paraiškų gaunama yra labai labai daug. Ir Europos cheminių medžiagų agentūra turi rinkti pavyzdžius. Tačiau noriu pasakyti, kad mes tikrai labai rimtai vertiname tyrimo rezultatus. Agentūra rengia veiksmų planą, jis yra beveik baigtas parengti ir kaip manom greičiau pradėsime jį gyvendinti. Žinoma, vertinsime bylas prospektas komisijai, e, agentūrai, atsiprašau. Dabar aš tik žodį kolegą atsakyti į kitus klausimus. Dėkoju. Dėl bandymų su gyvūnais. Na ir ES labai aiškus įsipareigojimas ir teisinė apribojimai, kad reikia mažinti e, bandymus su gyvūnais, tačiau tai vis dar vyksta. Taip yra todėl, kad kol kas trūksta kartais alternatyvinių metodų, bet bandymų su gyvūnais mažėja iš principo. Bus galima apie tai, prie tos klausimus sugrįžti vėl ateitie per tuos kelias mėnesius, kai bus parinkta ataskata dėl laboratorijų gyvūnų. Tada geriau matysim, kokie yra iššūkiai ir galimybės. Toliau. Buvo klausimas dėl to, kodėl komisija Europos Sąjunga neveikia sparčiau. Buvo taip pat patikti pavyzdžiai. Na, pavyzdžiai geri ir būtent tai numato ir mūsų vertinimas. Tikrai kartais trūksta efektyvumo ir kartais tikrai procedūros yra per ilgos, per ilgai užtrunka, kol priimami pagaltiniai sprendimai, bet yra pagrįsta, nes reikia įvertinti pagristumą sprendimų, reikia ekonominės analizės, reikia surinkti labai daug duomenų prieš imantis veiksmų. Na, reglamentavimas turi būti tinkamas ir pagristas. Tad per tinkamo vertinimą mes tai vertinome ir apie tai jau užsiminiau kad galbūt reikėtų vertinti medžiagų grupės, o ne kiekvieną medžiagą atskirai. Ir, pažiūrėjau, apie florinius būtų galima e, vertinti kartu, nes jau yra pribotas kelių dešimčių tokių medžiagų naudojimas, tačiau florino, e, florinių yra tūkstančiai, kuriuos reikėtų įvertinti. Galbūt grupėmis medžiagas būtų galima tai padaryti greičiau, efektyviau ir pigiau. Toliau dėl medžiagų, naudojimo medžiagų pakeitimo ir tendencijų Mes taip pat tą pastebėjome vertinime ryč. Kiekiai mažėja, nors galbūt situacija gali atrodyti kiek kitaip. Gali atrodyti, kad labai daug yra pavojingų medžiagų rinkoje, tačiau noriu pasakyti, kad taip atsirado, taip pasakau todėl, kad buvo nustatyta daug naujų pavojingų medžiagų, kurios anksčiau nebuvo laikomos pavojingomis. Ir kai tik medžiaga kaip tokia nustatoma, yra numatomos pilnos priemonės ir mažinamas tų medžiagų poveikis. Ir tos priemonės po truputį įsigalioja. Taigi taip veikia pati cheminių medžiagų teisės sistema. Siekiama kiek įmanoma mažinti poveikį, kuris kyla iš šių medžiagų. Toliau buvo keltas klausimas, kodėl nėra veiksmų, jeigu tiek numatė daug problemų na, tinkamumo patikros tikslas ir yra visų pirma nustatyti problemas. Kalbam apie daugiau nei 40 teisės aktų ir taip nustatyti, kad yra problemų. Problemos identifikuotos, tačiau tinkamumo patikros procedūros tikslas nėra rasti sprendimus. Patikra turi tik nustatyti problemas. Sprendimai bus numatomi vėliau, kitame etape. Ir, žinoma, čia reikės laukti naujos komisijos. Ir mes čia taip pat laukiame nekantri kaip ir jūs, ką darys toliau nauja komisija. Taigi kol kas nieko daugiau negalima pasakyti. Tiesiog reikia laukti naujos komisijos programos. Toliau dėl netoksiškos aplinkos strategijos. Buvo keltas klausimas buvo tai iškelta kaip ir titas ir tai buvo numatyta parengti iki kitų metų, tada mes dar turime laiko. Tačiau su šia strategija kokia yra problema? Strategija turėjo nu, spręsti keturis klausimus, tarp jų endokrinę sistemą arnačias medžiagas ir kitus. Visą tai yra svarbus klausimai, tačiau kaip žinote, kaip matote iš tinkamo patikros, bei jeigu peržiūrite REACH, peržiūrės rezultatus, bei jeigu sekate kitas tikamų patikras, atsirado daug daugiau klausimų negu tie pagrindiniai pirminiai keturi klausimai. Vadinasi, ir strategija turės būti platesnė ar toliau einant, negu buvo numatyta iš pradžių, renk, pradedant renkti šią strategiją. Tačiau vėlgi sprendimus turės priimti naujoji komisija. Gali būti kad ta nulinės taršos ambicija, kurią, apie kurią jau kalbėjo komisijos pirmininkė išrinktoji, vis tik turint tai galvoje, tai gali būti, kad sprendimai bus paruošti. Dar norėčiau pridurti prie to, ką sakė kolega dėl REACH atitikties ir dėl medžiagų, kurios atitinka ar netinka REACH. Taip, yra veiksmų planas, jis yra aptartas su cheminių medžiagų agentūra. Mes keičiame priedus, gyvendinimo teisės aktais, taip pat pat ir pamatinį dokumentą keičiame. Bus daroma daugiau tikrinimų, keturis kartus daugiau tikrinimų bus daroma, taigi bus viskas tikrinama daug nuodugniau. Ir taip pat bus aiškiau iš teisinės pusės, iki kokio laiko, kokiu terminu įmonės turi atnaujinti savo informaciją, savo failus. Tuos failus, kuriame, kuriuose prašo cheminės medžiagas, kurios pateikiamos rinkai. Tai turėtų labai pagerinti atitikti ir užtikrinti geresnę apsaugą plėšiams ir aplinkai. Dėkuoju. Uh, Ačiū. Ačiū už tai, kad uh, laikytės tiksliai laiko. Atsakymai buvo pakankamai išsamus, bet aš galvoju, kad uh, kolegos, kai kurie norės sugrįžti prie jų iškeltų klausimų, tad galėčiau paskelbti antrąjį pasisakymų ratą. Kolegos, nori kolegos kurie nori papildomų paaiškinimų, gali dabar paprašyti Marijan Dalį, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš viską pažvelgsiu iš kito požiūrio kampo. Aš suprantu, kad egzistuoja naujas pramonės bendradarbiavimas tarp cheminių medžiagų pramonės ir kitų pramonės šakų, kad atsiranda naujos pramoninės struktūros. Tačiau mums trūksta tokių politikos skripčių, kurie leistų pakeisti požiūrį cheminių medžiagų sektoriuje, tam, kad būtų žiūrima į tokius iššūkius kaip sveikatos apsauga ir aplinkos e, klausimai. E, aišku, kad chemikalai yra svarbus, kalbant apie tokias rytis kaip bioekonomika, nanotehnologijas, e, CO2 naudojimą, pavyzdžiui, Tad kaip komisija galvoja, koks būtų kelias tolyn, kaip galėtų atrodyti reglamentavimas tam, kad e, būtų sudaryti tarsi nauji alijansai tarp e, žemės ūkio pramonės ir kitų pramonės sričių, bet e, kad tie ryšiai taip pat leistų žiedinę ekonomiką paversti realybę, tam, kad iš esmės mes prisidėtumėm prie to, kad žiedinėje ekonomikoje chemikalai būtų naudojami taip, kad tai būtų naudinga piliečiams. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu daug klausimų. Aš dalyvavau pesticidų komitete per pasikadenciją, sako ponė Rivasi, ir mes vertinome cheminių medžių keliamą riziką. Pirmiausia, mane, kas mane šokiravo šią vasarą. Maisto saugos agentūra pateikė siūlymą atlikti pesticidų po, poveikį vertinimą, kiek tai, veik, kiek tai liečia e, bites. Taip pat chronišką toksiškumą pesticidų. Žinome, kad pesticidai blog, paveikia neigiamai bites ir jų e, visame, visose gyvenimo cikluose. Ir komisija tuomet numatė labai žemus reikalavimus Taigi štai matome, kaip buvo atlikti cheminių medžiagų vertinimai. Ir kasgi nutiko per tą laiką, na, bičių mažėja. Bičių populiacijos mažėja labai reikšmingai. Toliau. Endokrinė sistema ardančios medžiagos. Prancūzijos sveikatos apsaugos sistema ir sveikatos apsaugos ministerija vertino visuomenės sveikatą šio klausimu. Ir pamatėme, kad e, labai dažnai sutarima su šiomis medžiagomis. Taigi matome, kad Europos reglamentavimas yra nepakankamas. Nes žinome, kokį poveikį turi šios medžiagos, tačiau vis tiek e, jų aplinkui pilna. Tos medžiagos naudojamos ir maisto pakuotės, jos visur naudojamos. Vadinasi, teisės aktai nėra pakankami, kad būtų galima panaikinti šių medžiagų naudojimą. Na, žinoma, reikia gerinti teisės aktus. Čia labai svarbus yra vartojimo tie aktai. Pavyzdžiui, pagalvokite apie tokį dalyką kaip, tarkime, sauskelnės. Kol kas net neįmanom priversti pramonės aiškiai pasakyti, ką jie naudoja gamindami šias sauskelnes. O kai atliekami nepriklausomi tyrimai, randama visko, ir atkrintanti sistema, randančių medžiagų, net pesticidų. Čia turi būti labai griežti apribojimai, kai kalbam apie tokias prekes kaip sauskelnės arba kaip e, hygieniniai klotai. Tačiau, na, net ir čia nepavyksta užtikrinti geros situacijos. Toliau, mikroplastiko detalės. Jų matome visur. Maisto priemonėse, vaistuose, vakcinuose, vis, visur to atsiranda. Ką sako komisija? Reikia nano tas dalelės geriau E, reglamentuoti. Tačiau ar tai traukta tinkamai į ryč, nepamirškime, kas buvo nustatyta dirbant pesticidų vertinimo komitetui. Matome, kad leidžiama tas medžiagas naudoti net ir tada, jeigu pramonė negali pateikti išsamių duomenų, negali pateikti išsamaus failo. Tačiau kaipgi tai vertinti, jeigu pramonė nepatikė visos formatys, kurią turi? Ne, ties, tiesiog matome, kad jūs esate per daug pozityviai nusteikę verslo atžvilgių, per daug esate nulaidžiaujantis jiems. Tad komisija ir parlamentas turi griežčiau dirbti. Tiesiog trūksta griežtumo, nes na, mes visi esame toje pačioje aplinkoje. Ir, na, turbūt sulauksime tik ateityje vėžio epidemijos. Kasgi kitaip bus. Dėkoju. ponė Trije Lenua. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju komisijos atstovams, kad atvyko pasakyti šiais svarbiais klausimais, dėkoju jiems už jų paaiškinimus. Na čia galbūt kiek provokuojančią pastabą išsakyti. Buvo kalbėta ir kolegė ką tik užsiminė apie tai, kad kartais nėra nusiteikę gerai pramonės atstovai teikti informaciją, ir, tačiau kalbėti apie tai, kad yra labai atskiri atvejai valstybės narėse. Taip pat, e, kai kalbėjote apie suinteresuotas šalis, kalbėjote apie vyriausybės, verslą ir pačią Europos Sąjungą. Tačiau yra uh, atskira grupė žmonių, kurie gali daryti didelį įtaką tiek verslui, tiek e, valstybėms, balsuodami ir pirkdami. Čia turiu galvoje vartotojus. Galima būtų teisės aktus formuluoti uh, iš vienos pusės kaip ar leidžiama draudžiama, tačiau kitas dalykas būtų galima tiesiog formuoti taip, kad būtų galima suteikti kuo daugiau informacijos vartotojai. Visų pirma, įgalinti vartotojus ir vartotojų asociacijos kaip tik ir reikalauja, kad būtų daugiau informacijos etiketėse, kad ta informacija būtų greitai atnaujinama ir kad tuomet jau galėtų visuomenė turėdam kokią informacijos nutarti, ką vartoti, ko ne. Taigi pagrindiniai klausimai. Ar pakankamai teisės aktų kūrimo procesus įtraukiamas yra vartotojų asociacijos? Taip pat, ar numatote sukurti pakankamą, pakankamą vartotojų informavimo sistemą, teikiant vertinimus bei pakankamą informaciją etiketėse? Dėkoju. Dar yra tiksliau, trys e, klausimų autoriai. Prašyčiau e, kalbėti trumpai tam, kad e, komisijos atstovai galėtų atsakyti ir turėtų pakankamai laiko. Kristel, ačiū. Aš teiravausi dėl pagreitintos procedūros nustačius pavojingas medžiagas. Ar rekomenduotumėte ES numatyti pagreitintą procedūrą, jeigu yra aptinkamos atskiros pavojingos medžiagos, nes gali būti taip, kad gali būti sunku pakeisti visą teisės aktą ar jų rinkinį. Ir dar nesupratau jūsų minties, ar jūs sustabdysite ar ne Danijos vyriausybę nuo tam tikrų su e, maisto medžiagomis turinčio sąlyčio medžiagas. Ar, ar sustabdysite šį draudimą, nes atrodo, kad atskiros valstybės imasi veiksmų, jeigu nepakankamai greitai reaguoja ES. Ačiū. Labai taip pat trumpas klausimas. Primiktinai norėčiau atkreipti dėmesį į strategiją, kuri yra paminėta septintoje e, e, pagrindų, aplinkos pagrindų programoje, kalbant apie netoksišką aplinką, siekiant apsaugoti žmonės bei bioįvairovę. Šiandieną mes nekalbame apie REACH, aš kalbu apie kitus dalykus, kuriuos šiandieną svarstome. Aš teiravausi apie veiksmus, ne, ne, tik, ne to, ką darys kita komisija. Jūs visus tuos metus praleidote vertindami įvairiausias medžiagas, endokrininę sistemą, ardančias medžiagas, įvairius sprendimus ir taip toliau ir panašiai. Ir neturite pasiūlymų, kokius, kokių veiksmų turėtų imtis komisija. kaip čia pasakius mandagiai, tikiuosi iš komisijos, kad pastaroji dirbtų savo darbą. Ačiū. Taip, iš tikrųjų, toksai mandagumas pramišęs su kartėliu. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pateiktus atsakymus, kurie vis tiek tokie aptakus. Uh, Mm, dėl chromo junginių, dėl kurių kyla problema. Pramonės atstovai galvoja, jog pernelyg detalus naujieji teisės aktai įmamasi e, lobistinės e, veiklos šešiavalenčio chromo atžvilgių labai svarbu pasitelkti nepriklausomus tyrėjus ir ekspertus, kurie nesivadovauja tam tikrais politiniais įsitikinimais ar kažkokiam kitom priežastim. Norėčiau paklausti komisijos, ar jūs sutinkate su pesticidų komitetu, kad jeigu pagal refit reikalingi rimti pokyčiai, kad būtų aišku, kada jūs ketinate jų imtis ir kokiu. Ir galiausiai paskutinė kolega, kolegė, ačiū komisijai už atsakymus. Aš turiu sutikti su tais kolegomis, kurie sakė, kad kai kurie atsakymai nepakankamai aiškus, turint galvoje rimtą padėtį, su kuria dabar susidurėme. Norėčiau pakartoti. Mm ne tik tai, ką pasakė jau mano kolegos, kad mums reikalinga strategija netoksiškai aplinkai. Mes taip ilgai to laukiame, jau seniausiai subrendęs tam laikas ir tikrai blogai, kad jinai yra nepristatyta. E, tai yra nepagarba ir piliečiams, kuriems reikia žinoti, kad rimtai yra žiūrima į jų sveikatos apsaugą ir aplinkos apsaugą. Taip pat norėčiau pabrėžti labai rimtą susiklošiusią situaciją dėl endokrininę sistemą arančių medžiagų. Yra tyrimų, kurios įrodo, jog šios medžiagos sukelia labai rimtų lygų ir nevaisingumo problemų valstybėse narėse. Neseniai susitikau su vienu profesoriumi, su kuriuo kalbėjau apie e, tyrimą, kuris yra atliekamas su besilaukiančiamis moterėmis. Ir jų kūne e, randamas didelis kiekis endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Jos susiduria su problemomis, kai gimsta jų kūdikiai. Kitaip tariant, yra akivaizdus ryšys. Uh, Mums labai svarbu saugoti savo piliečius, nes ateinančiai būsimai kartai tai yra nepaprastai svarbu, juk žmonės mus vertins pagal tai, ar mes apsaugome kūdikius ar ne. Tad norėčiau, kad komisija imtųsi veiksmų ir siektų konkrečių rezultatų ne vienoje srityje, bet visose srityse. Aš kalbu apie vandenį, apie geriamąjį vandenį, apie kosmetikos produktus ir apie medžiagas, kurias naudojame kiekvieną dieną. Kaip komisija ketina elgtis ir kokiu veiksmu imtis endokrininę sistemą ardančių medžiagų srityje. Ačiū kolegoms. Suteiksiu žodį dabar komisijos atsovams atsakyti. E, iš tikrųjų, kalbame apie klausimus, e, nuo kurių priklauso e, mūsų piliečių pasitikėjimas, produktai, kuriuos jie vartoja, vanduo, kurį geria, aplinka, kurioje gyvena, visa tai yra labai svarbu. Taigi, prašau Jūs atsakyti kuo išsameu, suprantu, kad tai nelengva. E, atsižvelgiant, kad jūs gana išsamei atsakėte per pirmąjį raundą, tačiau e, kolegos <clears throat> neturi pasilikti jausmo, kad e, yra dar neužbaigtų darbų ir kad neteks laukti, kol nauja komisija pradės dirbti, o šioji dar galėtų tuos darbus užbaigti. Dėkui, bet pradžioje bendro pobūdžio pastaba. E, Net tai neina kalba apie tai, kad mes nenorime aiškiai išsisakyti. Problema ta, kad mes negalime iš anksto nuspėti, kokia bus kitos komisijos programa. Kol kas turime tik tai naująją išrinktąją pirmininkę ir savo gairėse e, e, piliečių sveikata jos e, gairėse sulaukia labai didelio dėmesio, lygiai taip pat kaip ir aplinka. Kitas skyrius skirtas e, europinio gyvenimo būdo apsauga. E, bet kol kas tai yra gairės, o ne darbo programa. Tad Mums reikia, kad būtų paskirta naujoji komisija, kai ji pradės pilnai veikti nuo lapkričio pirmos, tada jau mes e, galėsime apspręsti, ką toliau e, daryti. O kol kas mums sunku pasakyti, ką tiksliai komisija darys. Jeigu mm, jeigu, jeigu kol kas e, nėra darbo programos. Bet kuriuo atveju atsakysiu į kai kurios klausimus. E, pirmos, e, pirmiausia, poniai daly dėl pramonės. Iš tikrųjų, daug ką reikia nuveikti, kuriant žiedinę ekonomiką, bet jeigu pažvelgsite į pastaruosius penkeris metus, jau pasiekta labai daug. Prieš penkeris metus buvo daugybė žmonių, kurie net nežinojo, ką žiedinė ekonomika reiškia. Ir ši komisija atliko didžiulį darbą. E, paimkime plastinių medžiagų sritį. Yra nauja strategija, yra nauja iniciatyva, yra e, vienkartinio panaudojimo plastiko direktyva, e, kur kalbama apie vienkartinius plastiko butelius. Dabar jie jau nebetampa atliekomis, bet antrinėmis žaliavomis. Komisija parengė savo komunikatą apie e, atliekų tvarkymą, e, bet e, ne, ne, ne viską galima nuveikti per penkis metus. Taigi šis prioritetas atsispindi jau išrinktosios pirmininkės politinėse gairėse ir ten daug dėmesio skiriama žiedniai ekonomikai. Kalbant apie labai e, tikslų klausimą, konkretų klausimą apie Danijos situaciją ir popierių naudojimą duonai suvinioti. Man labai sunku atsakyti į šį konkretų klausimą apie teisės aktą, bet kuriuo atveju e, komisija turi labai aiškiai e, nusistovėjusias procedūras, spręsti toms problemams, bet e, negaliu komentuoti to konkretaus atvejo. Dabar persi prie klausimo dėl etikečių ir ženklinimo. Tai komisija jau seniai dirba tai šiais klausimais. Dėl maisto prekių ženklinimo ir Europoje jau yra teikiama daugiau išsamios informacijos, daugiau negu kur nors kitur pasaulyje. Tačiau, na, galbūt trūksta bendros tokios sintetinės informacijos, analitinės informacijos, nes yra išvardinami visi ingredientai, bet galbūt trūksta informacijos, kuri padėtų suprasti tą informaciją. Tai kolegos dirba toliau ties tuo, atliekamas tyrimas šioje srityje. Ir tas tyrimas bus greitai pateiktas. Manau, kad jau tikrai kita komisija galės pasiremti tuo tyrimu ir pažiūrėti, ar galima pateikti teisės aktų pasiūlymą bei koks pasiūlymas galėtų būti. Kol kas šiuo metu aš dar negaliu iš karto pasakyti, kokie galės būti tie sprendimai. Tačiau noriu pasakyti, kad pamatiniai darbai yra dirbami ir jau baiginėjami. Tad tikrai nebijoju, kad e, nauja komisija jau turės visą reikiamą informaciją, kad galėtų tęsti šios darbus sparčiai. O dabar suteiksiu žodį savo kolegai Kestučiui. Uh, Taip pat labai uh, trumpai uh, esu skolingas atsakymą dėl atliekų. Jis buvo užduotas tas klausimas ankstesniam raunde. Noriu pasakyti, kad nauji įstatymai dėl atliekų apibrėžčių ir klasifikavimo pereitais metais priimti, dabar reikia, žinoma, perkelti tuos teisės nuostatas. Taigi e, tai yra naujas įsakymas, kuris vis dar e, kol kas nepilnai perkeltas valstybėse narėse, nes dar yra skirtas laikas tai padaryti. E, dėl to, kad komisija atsainiai arba peršvelniai žiūri į cheminės medžiagas, kurios kenkia bitėms. E, čia galiu tik pasakyti, kad iš tikrųjų, e, kalbant apie dulkintojų e, populaciją, Europoje matome nerimą keliančių ženklų ir reikia čia imtis gana skubių veiksmų. Ta galiu patvirtinti. Na ir e, ko gero dar du klausimai. Vienas dėl nano medžiagų, e, jį minėjo ponė Ryvasi. E, pagal ryč reglamentą yra nustatyti nauji reikalavimai registruojant produktus turinčius nano medžiagų tas jau įsigalioja ir dabar turėsime daug daugiau informacijos, e, kur tos nanomedžiagos egzistuoja, tai suteiks galimybę analizuoti tokių produktų savybės, e, įvertinti jų pavojingumą ir, ir e, prisidės prie rizikos valdymo. Dėl aplinkos išrinktoji pirmininkė paminėjo tai kaip vieną iš sričių, kurioje ji ketina veikti. E, eina kalba apie e, endokrininę sistemą e, veikiančias medžiagas. Kitais metais ketinama atlikti patikrą visų teisės aktų, kurie tik tai būtų susijęs su, tais, su tomis endokrininę sistemą veikiančiomis medžiagomis, e, bet tokios analizės rezultatų dar reikia palūkėti prieš įmantis tiesiekros veiksmų. Taip pat e, kūrėme e, atskirą platformą skirtą endokrininius sutrikimus sukeliančioms medžiagoms. E, Taip pat e, formuojame ir rengiame tam tikrą formą, kur įtrauksime e, mokslininkus, e, kur galima būtų aptarnėti šiuos klausimus, kaip sakiau. Teisės aktų peržiūra taip pat leis mums imtis atitinkamų pakitimų, jeigu jų prireiks. Dėkuoju, aš aišku suprantu, kad e, esate situacijoje, kai esate šiek tiek ribojami aplinkybių, e, vis tik pasižymėjome jūsų pažadus ir e, prioritetus, kurie atsispindi naujosios komisijos pirmininkės deklaracijose. Mm Aišku, tie klausimai taip pat iškils ir e, naujų komisijos narių klausimuose. E, mums taip pat labai svarbu e, prisiminti, kad išeinanti komisija kartais pasijaučia neįmananti toliau veikti, tada atsiranda tam tikras vilkinimas ar užtrukimas kol pradės veikti naujoji komisija, o piliečiai, žinoma, neturi e, tokios e, prabangos laukti, kol e, bus išspręstos visos tos problemos. Taigi mums svarbu, kad tie dalykai kažkur neprapultų tarp e, e, kol tos e, dvi komisijos pasikeis. Bet kuriu atveju, ačiū Jums už e, mums skirtą laiką. Thank you, colleagues. Um, we'll now move on to the next item. Dėkuoju kolegos, eikime prie kito klausimo. Apskaitimas nuomonėmis su Europos audito rūmais dėl ataskaitos 7.2019 ES veiksmai tarpinės sveikatos apsaugos paslaugų teikime, ambicijos ir valdymas. Bendrausime su ponu Peter Welsh iš audito rūmų. man gali tekti užleisti pirmininko kėdę kažkurio metu. Tikiuosi, kad mane greitai pakeis kitas pirmininkas, galbūt greičiau negu komisijos pirmininkas yra keičiamas, bet dabar iš karto žodis ponui Walsh. Prašau, 10 minučių. Dėkoju. Man dėlė garbė šiandien dalyvauti jūsų posėdėje. Norėčiau pirmiausia pasveikinti komandą, kuri dirba šią ataskaitą, tikrai puikiai padirbėta. Panačiau padėkoti ir komisijai, nes manau, kad komisijos bendradarbiavimas buvo labai konstruktyvus, profesionalus per visas procedūras. Net ir tada, kai mūsų komi neįtikino komisijos daromi sprendimai ir veiksmai. Manau, vis tiek jis mus e, tuo metu puikiai bendravo. I'll go around. Good. Uh, this is, uh, as it's a uh, relatively... Tik noriu trumpai priminti parlamentui Europos audito rūmų vaidmenį. Mes tikriname Europos uh, Sąjungos sąskaitų gyvenimą, taip pat uh, biudžetą tikriname. Aš priklausau skiriu, kuris atsako už gamtos išteklių gerą panaudojimą taip pat. Ir e, rengėme ataskaitą pernai dėl maisto saugos, taip pat dėl cheminių medžiagų naudojimo maiste, taip pat dėl pesticidų. Tikiuosi, kad tos ataskaitos taip pat sudomins komitetą. Kolegos vėliau popiet atvyks išklausyti taip pat komisijos nario Vela ir jo nuomonių, kai vyks pasidalinimas nuomonėmis. Mes pargėme ataskaitą ir e, tyrinėjame sritį, kur komisija ES numatė labai ambicingus tikslus. Siekiama pasiekti labai sunkiai taip pat pasiekiamų dalykų. Stebėjome, kaip valstybės narys įgyvendama sveikatos apsaugos direktyva bei kaip e, dalinamas valstybių narių sveikatos duomenimis. Tai yra privalomas dalykas pagal direktyvą, tačiau projektas buvo pradėtas seniau, prieš 10-12 metų. Taip pat buvo vertinami ES veiksmai retų lygų atveju. Tai taip pat pridaro ES vertės ir čia taip pat šioje srityje taip pat dirbama daugiau nei 10 metų. Taip, e, turbūt šis skaidrė nėra labai lengvai suprantama, bet ji padeda suprasti situacijos sudėtingumą. Čia matome srautus, kiek turime bent jau informacijos apie tai, koks vyksta pacientų judėjimas iš vienos šalies pagal kitą, remianti šią direktyvą. Vėlgi yra tam tikro pribojimų pagal tai, kaip surinkti šie duomenys. Pavyzdžiui, Prancūzijos duomenys. Čia matome du trešdalius iš viso išvykstančių pacientų, kad jie vyksta gydyti užsienį, tačiau Prancūzija ne, neskirstų duomenų, pagal kurie, kurio pagrindų asmenys išvyksta. Bet kuriuo atveju matome labai sudėtingus judėjimo srautus Taip pat matome ir dvišalio judėjimo kai kurios labai ryškius atvejus. Taip pat matome, kad yra tam tikrų problemų dėl procedūrų ir dėl informacinių technologijų, kurios apsunkintų duomenų rinkimą. Toliau. Vertome, kaip ką komisija daro, tai yra kaip komisija stebi direktyvos įgyvendinimą, kokią teikia informaciją, taip pat apie tai, kaip dalinasime informaciją ir kaip yra elgiamasi retų lygų atveju, ypač ten galvoje Reference Network. Na, čia mūsų išvadų trumpas pristatymas. Greitai visą tai aptarsiu. Na, jeigu pati, pats pristatymas būtų ambicingesnis, turbūt būtų galima pažymėti žalia varnelė prie pirmo punkto kad viskas tvarkoje, tačiau su antru trečiu punktu galbūt nėra viskas taip gerai. Tuoj paaiškinsiu, kągi mes nustatėme. Pirmiausia, informacija pacientams apie teisę gauti sveikatos apsaugos paslaugas kitoje šalyje. Matome, kad nuo direktyvos įsigaliojimo buvo daug skundų, jog yra teikiama neaiškia arba nepilna informacija pacientams? Parlamente taip pat apie tai buvo kalbama beros vasarį šiemet. Taip pat manome, kad pati sistema vis tik yra tokia, kad yra sunku dėl jos pačios struktūros paaiškinti pacientų teisės, nes ją sudaro keli teisės aktai tą sistemą. Toliau ekspertai ir nacionaliniai kontaktiniai taškai tikrai galėtų teikti daugiau informacijos apie prieigą prie referencinio tinklo e, retų lygų atveju. Tai mes minime savo ataskaitoje. Teikime rekomendacijas. Manome, kad komisija turėtų daugiau pastangų įdėti ir labiau paremti nacionalinius kontaktinius taškus teigiamai vertiname 18 metų parengtus įrankius, kuriais siekiama, kad nacionaliniai kontaktiniai taškai būtų labiau suprantami, labiau prieinami pacientams. Tačiau manome, kad tai dar galima gerinti. Taip pat norėtume, kad komisija atsižvelgtų geriau į Europos et, etalonių tinklo ekspertų patarimus. Taigi tokios mūsų rekomendacijos. Toliau. Dalimas informacija tarp šalių, sveikatos informacija tarp šalių. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad suprantu, kokia sunki čia komisijos padėtis yra. Vis tik pacientų srautai tarp šalių yra labai sudėtingi. Tad labai sunku tinkamai įgyvendinti šią sistemą. Ir e, reikia, kad būtų puikiai valdomi projektai. Suprantame, kad komisija nepasiekė to, ką norėjo pasiekti. Man atrodo, kad mums baigiant ataskaitą ir iki šiol kol kas e, informacija dalinamas tik tarp Suomijos ir Estijos. Tai vienintelis informacijos srautas. Taigi matome, kad sistema nėra plačiai naudojama, nėra pakankamai išplėsta. Tai yra daug valstybių narių, kurios gali priimti duomenis, tačiau kol kas nėra valstybių narių daugiau, kurios galėtų tos duomenis tinkamai siūsti. Taigi sistema nėra tokia sėkminga, kaip buvo tikėtas iš pradžių. Manome, kad galbūt komisija per daug optimistiškai vertino šį projektą iš pradžių ir turbūt per daug optimistiškai vertino sunkumus, kad būtų galima geriau dalinti sveikatos informaciją tarp valstybių. Komisija turėtų atlikti nepriklausomą vertinimą to, kas jau padaryta ir įvertinti, ar informacijų dalinimasis tikrai pakankamais kaštais mm, užtikrina reikiamus, reikiamus rezultatus. Taip pat suprantame, kad yra dvi šalių starimų tarp binarių ir yra dvi šalių duomenų srautų. Į tai reikia atsižvelgti, nes tai gali būti labai svarbus veiksnys. Toliau, trečias dalykas. Retos lygos čia turbūt vienas pagrindinių motivuojančių faktorių buvo rengiančios teisės aktus tikrai nori, norėtųsi, kad būtų daugiau pažangos šioje srityje, kad jos būtų labai daug. Komisija nuo bent 2008 metų dirba šią srityje. Etalon tinklai nuo 14 metų jau veikia, tačiau kol kas trūksta finansinio tvarumo ateičiai. Etaloninių tinklų pats kūrimas, partnerio atrinkimas, tų partnerių veiklos vertinimas, visa tai kelia didelių iššūkių, administracinių iššūkių. Kol kas mums sunku vertinti, kokia bus šių tinklų ateitis. Yra numatyta dabartinė finansavimo sistema, tačiau ta sistema nėra tokia aiški, kokia turėtų būti. Taigi tiesiog nėra aišku, kas laukia ateityje. Taigi, ko dabar mes turėtume toliau iš komisijos pusės? Norime, kad komisija įvertintų esamą strategiją, ar tai yra tikrai tinkama strategija plėtoti šiems tiklams, galbūt reikia strategiją iš esmės netgi keisti. Taip pat manome, kad komisija turėtų numatyti veiksmų planą ateičiai ir atsvegti į tinkloms kilančius iššūkius. Ir jeigu bus numatyta tinklus išlaikyti, tokius kokie jie yra, ir reikės numatyti naują finansavimo sistemą, kuri būtų paprastesnė ir aiškesnė. Taigi bendrai e, kalbant, e, matome pažangos, siekiant įgyventi šią direktyvą, tačiau dar reikia nuveikti labai daug darbo, reikia atlikti labai daug vertinimų, reikia labai gerai vertinti, kas jau padaryta ir nuspręsti, ar tikrai tie metodai yra pasteisinę ir reikia jais, jais remtis ir toliau. skaičiau parlamento dokumentą, kuris buvo paskelbtas vasarį šią temą. Ir sutinku su parlamento išvadomis, kad e, reikia atlikti vertinimus, taip pat ir įvertinant pacientų gyvenimo kokybės galimą pagerėjimą. Tikiuosi, kad mūsų ataskaita bus naudinga tiems vertinimo procesams. Ir tikiuosi, kad tai bus konstruktyvus indėlis tolesnėms diskusijoms. Ačiū. Uh, we... Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū už prezentaciją. Komisijos įgyvendinimo ataskaita parodė, kad tarp valstybinis aspektas ne iki galo įgyvendinimas ir tą patvirtino dėje ir audito rūmai. Man atrodo akivaizdu, jog komisija uh, siekia ambicingų priemonių, bet daugelio tikslų nepasiekia, kaip antai geresnio administravimo. Nauda piliečiams turi būti padidinta. Taip pat savo prezentacijoje kalbėjote apie tvarų išteklių naudojimą, gamtinių išteklių naudojimą ir man atrodo, kad sveikatos E, priežiūros rytyje tą galima daryti veiksmingiau. Bet kuriuo atveju pacientai naudojasi savo teisėmis, tačiau naudos iš tarp valstybinės veikatos priežiūros sistemos gauta mažai. Ir jeigu norime, kad daugiau žmonių gydytųsi kitose valstybėse narėse, turime imtis tokių veiksmų kaip antai kontaktinių centrų kūrimo ir panašių žingsnių. Skaitmeninimo srityje labai daug e, potencialo, neišnaudoto potencialo. Aš norėčiau tik tai padėkoti Jums už ataskaitą ir prisijungti prie Jūsų rekomendacijų. Iš tikrųjų, e, naująją Europos komisiją raginsime aukščiau išsikelti kartelę šitoje srityje. Tad dar kartą dėkoju, kad atvykote šiandieną pas mus ir pristatėte ataskaitą. Labas rytas, dėkoju Jums už prezentaciją. Trys klausimai. Pirmiausiai galvoju, kad turi būti e, retoms ES lygoms numatyti specializuoti centrai, kurie būtų integruoti į Europos Sąjungos vadinamąjį referencinį centrą. Kok, dėl kokių kliūčių taip lietai kuriami tokie centrai jūsų nuomonė? Taip pat antra, tenka apgailestauti, kad egzistuoja dvi sistemos lygiai greta, kai kalbame apie tarpvalstybinį aspektą. Kaip galime pagerinti informacijos sklaidą tam, kad būtų įmanoma gauti gydimą tiems pacientams, kaip jūs paminėjote, ypač tiems, kurie serga retomis lygomis, bet apskritai ir visiems kitiems pacientams, siekiant e, diagnozuoti lygą, ją gydyti visoje Europoje. Ir trečia, kai kurios valstybės narės tikisi iš valstybės, iš Europos komisijos konkrečių taisyklių, kalbant apie pacientų korteles. Uh, turi būti atitinkami susitarimai. kurie kuriems taip pat yra reikalinga ta referencinė sistema. Tad e, iš karto norėčiau padėkoti Jums už e, atsakymus. Taip, dėkoju. Kalbant apie tarptautinį paslaugų teikimą sveikatos srityje, na, norėčiau pasakyti, kad e, rezultatų matome, tačiau jų yra per mažai ir per vėlai. Tai liūdina. Tik reikia klausimas, kaip valstybės narys turi visą tai tinkamai įgyvendinti ir ar jiems tai pavyksta. Na, informacijų dalinimas priklauso nuo valstybių narių, tačiau ne visos valstybės narės e, dalyvauja tinkluose. Ir jų, sistem, jų sveikatos sistemos nėra suderinamos, kad jis yra anachronistinės. Kalbant apie piliečius, būtina, kad piliečiai gautų visą reikiamą informaciją, įskant informaciją apie vaistus, apie paslaugų kainą ir tų kainos padengimą. Taip pat taip, būtent teikti informaciją retų lygų pacientams, kurie tikrai negali laukti ilgai gydimo. Reikia užtikrinti, kad procedūros būtų teikiamos greičiau. Tad ką manote, galbūt reikėtų numatyti atskiros naujos informacinės sistemos kūrimą, kuri būtų apso, apsaugota ir kuri teiktų visą informaciją apie valstybių narių e, sistemas, kaip skiriami vaistai. Galbūt. E, kaip manote, e, galbūt tai jau įmanoma pagal dabartinę direktyvą? Ir ar tokią, valstybę, tokią idėją galėtų palaikyti komisija ir valstybės narės? Dėkoju. Dėkoju. Toliau. Thank you, sir, for your precise and more or less. Netryji Lenoir. Labai ačiū, ačiū už jūsų e, tikslų išsamų e, ataskaitos e, pristatymą. Čia kalbame apie sritį, kur esmingai svarbu, kad e, pacientų e, labai būtų priimami sprendimai europiniu mastu. Paminėsiu vėžių susirgymus ir ypač vaikų vėžio susirgymus. Ir e, todėl labai e, svarbu, kad nekiltų kokių nors klausimų ar abejonių dėl Europos e, etaloninių tinklų veiklos. Dėkui. Pone Škūrek. Dėkoju, aš noriu e, padėkoti audito rūmams už vertingą ataskaitą ir akcentuoti vieną nerimą keliantį faktą. Pagal Eurostat duomenys 18 metais 3,8 procentai ES piliečių gyveno kitoje negu jų e, nuosava valstybėje Tuo tarpu tik tai 500 procentų tų piliečių pasinaudojo e, tarp valstybinių e, sveikatos apsaugų paslaugų direktyvos teikiamomis galimybėmis. E, Tai daug pasako apie galimybę pasinaudoti tomis paslaugomis kitoje valstybėje narėje. Noriu paklausti, ar į tą veiksnį atsižvelgta renkiant jūsų ataskaitą. Dėkui dabar ponė Ryvasy paklaus. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju už šį pristatymą. Taigi, pirmas klausimas. Kai rodėte skaidrės, matėme srautus iš vienos šalies į kitą. Ir na, aš nesupratau, ką reiškia tas srautai. Galėtumėte galbūt paaiškinti, jeigu, tarkim, kas gyvena Švedijoje ar Norvegijoje, tai kodėl tas žmogus keliauja į Ispaniją? Čia dėl kainų skirtumo? Reikėtų geriau informacijos, bus daugiau informacijos. Ar čia eina kalba apie tai, kad ten Ispanija ligoninės geresnės, o gal tiesiog tas žmogus atostogavo Ispanijoje? Nes nieko mes nespratome iš tos informacijos. Na, o, o kaip dėl Prancūzijos? Argi tikrai tokia problema su, duomenimis? Domi, Taigi, prašau paaiškinimo dėl srautų pirmiausia. Toliau. Sveikatos, sveikatos paslaugų teikimas kitoje šalyse. Pavyzdžiui, yra įvairia, įvairių atvejų, pavyzdžiui, kaip laimo lyga, tarkime, Vokietijoje skiriasi šios lygos diagnostika, lyginant su to, kas e, vyksta Prancūzijoje. Toliau yra kit, vėlgi matome, kad ir skiriasi situacija dėl kai kurių vaistų, bet ir roks, pavyzdžiui, yra tie patys vaistai, kuriuos galime nusipirkti vienoje šalyje, bet negalime nusipirkti kitoje šalyje. Pavyzdžiui, galime nusipirkti Belgiją, bet negalime nusipirkti Ispaniją. Ir tai beje siejasi su vaistų skurdu. Yra Prancūzijoje daug vaistų, kurių trūksta, keli šimtai vaistų, trūksta, kurių trūksta. Taip yra todėl, kad tuos vaistus e, verslininkai nori parduoti tose šalise, kur tie vaistai yra brangesni. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės. Kartais tų vaistų nebepsimoka gaminti, nes e, laboratorijų darbas yra labai brangus. Taigi sudarime su vaistų skurdu ir tai paliečia visą Europą. Yra patikti pasiūlymų, kaip tai spręsti galbūt būtų galima kaip JAV padaryti, numatyti, pavyzdžiui, kokią nors viešąją įmonę, kuri gamintų vaistus, arba, pavyzdžiui, numatyti, tarkime, galimybę gaminti tokias pačias uh, e, veiklės medžiagas tunčius vaistus, nes didelį pacientų dalį tiktų tokie vaistai. Kita vertus, matome, kad Europos šalyse trūksta pirmojo būtinumo vaistų. Tad, na, negali tai testis. Reikia, reikia galbūt spręsti tai, kaip sprendžia JAV ir tos vaistus gaminti patiems. Finally, but not least, uh, Madam Kopczynska. Žodis panie Kopčinskai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau Pirmiausia, padėkoti už tai, kad parengėte šią ataskaitą. Taigi, sveikatos paslaugų teikimas kitose šalise. Tai yra labai svarbus dalykas. Matome, kad iškelti labai ambicingi tikslai, tačiau kol kas jie neįgyventi. Perskačiau Europos komisijos dokumentą, kuris tai aptarė. Tačiau manau, kad Europa tikrai gali padaryti daugiau. Suprantu, kad tokių paskos paslaugų teikimas kitose šalyse vis tik nėra plačiai paplitęs dalykas. Tačiau manau, kad reikia užtikrinti didesnį sudarinamumą šioje srityje, siekiant užtikrinti aukštesnę kokybę pacientams. Reikia taip pat, kad piliečiai galėtų pasinaudoti naujas sveikatos technologijomis, o tam užtikrinti reikia naudotis naujasiamis komunikacijų technologijomis. Manau, kad tai turi tapti strateginiu tikslu visuomenės sveikatos politikose. Ir informacija čia yra itin svarbi, nes e-sveikatos technologijos yra ne, naudingos ne tik dabar, tai yra tai, kas bus naudojama ir ateityje. Tad reikia pilnai išnaudoti tokių sistemų galimybę. Sveikatos paslaugų, sveikatos paslaugų teikimas taip pat turi būti sėtas galimybėmis tai internetu išduoti receptus, sukurti internetinius pacientų registrus. Visą tai gali padėti išgelbėti gyvybės žmonių, kurie keliauja į kitas Europos šalise. Pavyzdžiui, kai tiems žmonėms reikia skubiai teikti pagalbą. Jeigu reikia asmenį skubios pagalbos, reikia, kad gydytojai galėtų gauti visą to asmens sveikatos istoriją. Tai taip pat svarbu ir, ir vaistų atveju. ir svarbu užtikrinti, kad pacientai galėtų pasinaudoti visais paslaugų teikėjais, kad galėtų pagerinti savo gyvenimo kokybę. Toliau, etaloniniai tinklai. Kaip jie veikia nacionalinėse sistemose. Manau, kad kol kas tai yra gan sudėtingas klausimas iš politinės pusės. Dėkoju. Dėkoju. Dėkui. Na ir e, nors ir mačiau, jūs nesuteikiu jums žodžio, tai e, dabar suteikiu žodį būtent jums. Pamaniau, kad mane ignoruojate, sako ponia Daly. E, dėkuoju už jūsų pristatymą. E, Jūsų paskutinė mintis buvo apie e, geriausius gyvenimo standartus mūsų piliečiams. Tai pagrindinis mūsų uždavinys, jūs sakėte. Bet e, svarbus dalykas čia yra tai, kad yra pacientų, kurie negali pilnai pasinaudoti e, šią direktyvą yra nedidelis skaičius pacientų, kurie puikiai supranta savo teisės susijusias su uh, sveikatos paslaugų paieška kitose valstybėse. E, šių veiksmų e, dera imtis visoje Europos Sąjungoje. Galbūt yra šalių, kurios e, geriau e, e, pasinaudojo tokios informacijos klaida ir yra pasiekusios geresnių rezultatų. Toliau, duomenų ir informacijos mainai pacientų duomenų klausimai, kaip spręsti šias problemas. Mano šalis yra ES periferijoje. Ir e, kaip jūs įsivaizduojate pacientų srautus e, iš vienos šalies į šalį, ypač kai e, tie pacientai keliauja iš periferinių valstybių narių. Ir dar vienas dalykas, kai kurie kolegos minėjo retas lygas ir sutrikimus. Keletas milijonų europiečių kenčia nuo tokių lygų, tačiau egzistuoja finansinio tvarumo problema. Sprendžiant e, e, tokių pacientų problemas, e, kaip jiems padėti. Jūs paminėjote finansavimo mechanizmą, jis turi būti paprastesnis ir skaidresnis. Toks turėtų būti sprendimas. E, norėčiau daugiau detalių apie šitą iniciatyvą ar pasiūlymą ir e, kaip e, galima būtų padėti tokiems pacientams. O dabar e, norėčiau paprašyti, kad ponas Velšas atsakytų į mano kolegų e, klausimus. E, kiek suprantu, turime taip pat ir sveikatos generalinio sekretoriato teisės e, departamento vadovę. Mm, ir, ir, ir da, bet prieš tai dar vienas mūsų kolega norėtų paklausti. Ne. Pirmininkas atsiprašo, atsiprašau, tikrai reikės man pasikeisti E, pirmininkavimo kėdėje, pirmininko kėdėje. Taigi e, auditorumams žodis. E, mielai kalbėsiu pirmas, ir, bet jeigu komisija kartais norėtų pirmą pasisakinėti, tai jokios problemas man čia nekiltų, sako panas Welsh. Tvarkoj, tai tada uh, pabandysiu atsakyti į tuos įdomius klausimus. Pradėsiu štai nuo kokios minties, kurią keli e, kalbėtojai minėjo. E, daugiau norėtume sužinoti, e, kokie yra realūs pacientų srautai pasinaudojant šią direktyvą ir galbūt reglamentu. Uh, Ir mums e, norėtųsi daugiau apie tai žinoti ir mano komanda nemažai laiko studijavo tuos rautus, e, žiūrėjome, kur žmonės vyksta e, ir, ir šiek tiek bandom, bandėme pamastyti apie tai, kokie buvo motyvai. Iš tikrųjų, atrodo, kad nelogiška, kad <clears throat> pagal e, sveikatos apsaugos pasaulinės organizacijos duomenys Prancūzija, kuri yra labai aukštai vertinama pagal savo sveikatos sistemą, e, yra ta šalis, iš kurios e, daugiausia keliaujama. Taip yra atskirų lygų galbūt, bet tai ko gero nėra pagrindiniai veiksniai. E, Prancūzija yra, vien, e, yra viena iš valstybių narių, kuri nedaro skirtumo tarp dviejų mechanizmų, tai yra tarp direktyvos ir reglamento, bent kiek e, aš suprantu. Tad du trečdaliai e, e, pacientų e, kaip tik yra iš tos valstybės narės, kuri nedaro skirtumo tarp tų dviejų e, teisės dokumentų. E, Komisija savo atsakymuose e, sako, kad e, dažniausiai e, tarp valstybinėmis sveikatos paslaugomis yra linkę pasinaudoti žmonės, kurie, kaip sakant, grįžta į savo šalį, šalį, kurioje anksčiau, anksčiau gyveno. Taigi įsivaizduojame, kad, e, pavyzdžiui, e, Suomijoje, Suomijoje dirbantis Estijos piliečiai e, gavę receptą Suomijoje dažnai grįžta namo į Estiją nusipirkti tų vaistų ar gydytis. Bet tam patvirtinti, tokiems teiginiams patvirtinti, mums reikėtų daugiau skaičių, daugiau duomenų. Pone Mets svarbų dalyką pasakė kaip paminėjo sistemas e, sudėtingumą, žvelgiant pacientų akimis. E, egzistuoja daugiau negu vienas mechanizmas, kaip gauti kompensaciją. E, aš atrodo pats turiu tarp valstybinės sveikatos paslaugų problemą E, taigi e, vis tik tai e, pacientams yra sudėtinga suvokti tuos mechanizmus, reikia įdėti nemažai pastangų, norint juos suprasti ir tikriausiai vidutinės trukmės perspektyvoje reikėtų panalizuoti, kaip galima šitos dalykus supaprastinti. Aš manau, tai būtų naudinga. buvo e, taip pat kelta mintis apie pensiją, apie e, judėjimą iš šaltesnių šalių į, e, į šiltesnės valstybės. Skaičiai rodos tai pagrindžia. Dėl informacinių technologijų sistemų platesnio panaudojimo Tai čia, man atrodo, e, dalykas susijęs ne vien tik tai su sveikatos generaliniu direktoratu, e, čia visos komisijos dalykas, e, reikia spręsti, kaip IT projektus galima būtų geriau koordinuoti, kokie būtų kaštai, kaip siekti geriausių rezultatų. Aš žinau, kad e-sveikatos duomenų mainus įvesti tarp valstybių narių, e, kad tokių pastangų yra buvę, nes e, valstybės narės dvišalių pagrindų e, turi labai sudėtingų sistemų ir mes savo ataskaitoje sakome, kad kai viena valstybė narė su kita E, tarėsi dėl duomenų mainų, tai e, nereiškia, kad būtent kiekviena sveikatos įstaiga ir turės e, tuo užsimti. Taip, taip negalvojame. Tokių atvejų gali būti tik tai keletas. <clears throat> dabar žengiant, žvelgiant į ateitį, e, nesu tikras, kad po dešimties metų e, centralizuotas požiūris e, bus pakankamai modernus, šiuo laikiškas. Sprendimo čia neturiu pasiūlyti, bet nemanau, kad kad geriausias sprendimas čia būtų skirti daugiau lėšų ar, ar išteklių. Aš manau, kad geresnis būdas yra ieškoti kitų e, galimų e, sprendimų. Manyčiau, kad daugiau ar mažiau atsakiau visus klausimus. Jeigu norėsite, galėsiu į konkrečius klausimus atsakyti papildomai ir žinoma, galbūt po komisijos pasisakymo turėsiu e, dar ką nors papildyti. Ačiū už atsakymą. O dabar žodį suteiksime ponai Grigorui, e, sveikatos, ponai Grigorai, e, sveikatos generalinio sekretoriato vadoviai. Iš tikrųjų labai svarbus yra auditorių darbas, turint galvoje valstybių narių darbą. Nepamirškime, kad sveikatos priežiūra yra nacionalinės nacionalinė prerogatyva. O kai mes kalbame apie informacijos apie pacientus mainus, visa tai yra susiję su e, vystimusi nacionaliniu lygiu, nes e, nacionalinės tendencijos turi labai rimtą poveikį tokiems mainams. Būtent kaip atitinkama informacija yra integruota į nacionalinės sistemas. Mes Norėtumėm padėkoti audito rūmams, nes ataskaitoje yra pateikiamos rekomendacijos, kaip toliau gyveninti direktyvą. Kai dėl pačios direktyvos reikia prisiminti, jog egzistuoja du teisiniai e, mechanizmai. Tai yra direktyva ir papildomi dokumentai. Labai svarbus yra įgyvendinimas ir labai svarbu yra užtikrinti sąsąją tarp tų dviejų teisės aktų, būtent priežiūra, pacientų priežiūra užsienyje ir tie pacientai, kurie dirba ir gyvena kitoje valstybėje narėje. Dėl to kyla skirtumų kalbant apie naudos gavėjus, kalbant apie skirtumus tarp direktyvos ir reglamento. Matome, kad 2 milijonai Europinės sveikatos draudimo kortelės naudotojų gauna naudos iš reglamento, bet matome mažiau naudos gavėjų pagal direktyvą, kurie siekia gydimo užsienyje, bet kuriuo atveju mes siekiame remti nacionalinius e, kontaktinius centrus, į visas kalbas išverčiame vadinamasias įrankių dėžutės nes to reikia kalbant apie Europos etaloninę sistemą. Dabar dėl skaitmeninių paslaugų infrastruktūros. Reikia nuo pat pradžių priminti tai, kad tai yra naujoviškas e, projektas, kalbant apie duomenų mainus tarp įstaigų. Visą tai yra daroma savanoriškai. 22 valstybės narės šiuos mainus pradės nuo 22 metų. Visą tai vyks bangomis. Tikimės, kad likusios valstybės narės nuo 20 iki 27 prisijung šiais metais. Mes kalbame apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, iš kurios bus remiami nacionaliniai kontaktiniai centrai Kitaip tariant, visa tai yra daroma su ES parama, gaunant, kaip jau minėjau, lėšas iš Euro, Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Bet iš esmės visa tolesnė raida priklausys nuo infrastruktūros vystimo nacionaliniu lygiu. Visai neseniai kai kurios valstybės narės. E, e teikia įstatymus dėl elektroninės pacientų kortelės, kitaip tariant, situacija skiriasi. Mes e, kas tris mėnesius vertiname duomenis ir kitą ketvirtį gausime informaciją iš Suomijos ir Estijos. 2700 e, elektroninių receptų yra išduodama, iš, ir taip pat e, auga tas e, elektroninių receptų skaičius. Taip pat e, Portugalijoje buvo uždegta žalia šviesa, kad būt, prasidėtų šie informacijos mainai. Kitaip tariant, mes dabar esame vadinamojoje, vadinamajame produkt, ar produktyvėjame etape, kaip kad vadiname savo žargone. Kitaip tariant, mes gausime informaciją po kelių mėnesių apie šiuos mainus. Dabar dėl tarpusavio saveikumo situacija nevienoda. Mes pateikėme atitinkamas rekomendacijas dėl pacientų e, kortelių mainų, dėl atitinkamų prielaidų, kurių reikia, kad vyktų tokie mainai saugiai. Kai prasidės e, nuotraukų mainai ir kitos informacijos mainai, galbūt e, kortelėmis bus e, informacija iš kortelių vyks ne tarp visų valstybių narių iš pat pradžių, bet tarp kelių, nes e, iš esmės tai leis sutaupyti lėšų, e, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie sudėtingus laboratorinius tyrimus ir panašiai. RN yra sudėtingas projektas maždaug 300 ligoninių yra sugrupuotos e, pagal 24 kategorijas. E, tai yra etaloniniai tinklai. Mes kalbame apie tas ligoninės, kurios yra etaloniniai centrai pacientams su retomis lygomis. 200 virš 200 sveikatos paslaugų teikėjų dalyvauja šiame procese. Mes taip pat e, per ateinančią savaitęs e, paskelbsime naują procesą. Ir aišku, kad jam reikės paramos nacionaliniu lygiu. Be jokios abejonės e, mes siūlome informacinių technologijų priemonės etaloniniams centrams virš 740 įvairių grupių svarstomios retų lygų, retų lygų atvejai. Tad mes norime, kad sistema būtų patogesnė naudoti. Bendratarbiaujame su koordinatoriais, su valstybių narių tarybomis tam, kad etaloniai centrai būtų integruojami nacionalinę sistemą. Birželio mėnesį buvo pateiktas pareiškimas dėl e, šių tinklų integravimo. Mes taip pat juos remiame ir stebėsenos kontekste. Iš esmės tai yra besitėsinti veikla, kuri užims e, e, tiek laiko, kiek reikės, tam, kad e, žiūrėtumėm, kokiu rezultatu pasieksime nuo 20 iki 23 metų. Mes taip pat e, teikiame paramą mokslo tyrimams bei technologiniai raidai, nes e, mes galvojame, kad mokslo tyrimo atžvilgių be jokios abejonės šie centrai prisidės prie retų lygų tyrimo Europoje. E, labai svarbi yra parama, norėčiau tą akcentuoti, taip pat labai svarbi ir jūsų parama darbui nacionaliniu lygiu. Dabar dėl finansų. Europos e, socialinių reikalų fondas Plus e, teikia paramą etaloniams centrams, kalbu apie vieną milijoną eurų per penkerius metus, tai yra 200 tūkstančių per metus tai netaip jau daug, bet dėl to valstybių narių pastangoms, kurios, pavyzdžiui, Prancūzija, Vokietija, Belgija ir kitos valstybės narės, kurios sistemingai dirba, jų pastangos yra labai svarbios ir sveikintinos. E, jas, jos yra svarbios tiek koordinatoriams, tiek ir pacientams bei pacientų organizacijoms. Dabar mes daugiametinėje finansinėje programoje numatome lėšas e, IT infrastruktūros plėtrai e, europinių lygių kad būtų įtvirtinta ši sistema. Taip pat yra numatomas lėšas ir koordinatorių lygių, pavyzdžiui, kuriant e, pagalbos centrus e, ligoninėms. Kitaip tariant, visa tai yra sudėtingas projektas, naujas, e, kuriame komisija, valstybės narės, koordinatoriai ir jūs darote pažangą siekiant pažangų ar einate kartu šiuo keliu, siekiant pažangos retų lygų gydimo srityje. Aišku, kad e, laukia dar daug sunkumų ir vien tik tai komisijos lygių negalėsime jų išspręsti, mums reikės visų indėlio. Ir uh tiek jūsų pagalba, o taip pat ir auditorių rūmų ataskaitos dėka mes galėsime daryti toliau pažangą. Dabar dairausi pasalę, ar yra daugiau parlamentarų norinčių užduoti klausimų. Ar galbūt liko klausimai, kuriuos neatsakyta? Um, ponas Bus, ar prašom. Ačiū. Ačiū už prezentacijas. Ačiū už tai, kad stengiatės padidinti pacientų mobilumą ES. Tarp valstybinė sveikatos priežiūra ir galimybė Europos piliečiams gauti gydimą ar gauti kompensaciją iš dalies ar pilną yra konkretus privalumas ir konkretus pasiekimas pastaraisiais metais, kalbant apie sveikatos priežiūrą. Nepaprastai svarbu, kad e, viskas būtų tinkamai įgyvendinama, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama, bet e, yra dvi kliūtis e, kylančios pacientams, kurie nori gydytis kitoje, ne savo kilmės šalyje. Pirmiausiai tai yra kompensavimo sistema. Ir situacija labai skiriasi valstybėse narėse. Aišku, tai yra tiesiogiai susiję su galimybėmis ir valstybių narių biudžetu. Buvau prieš metus nacionalinės ligonių kasos pirmininkas Rumunijoje ir biudžetas numatytas kompensacijoms už gydimą buvo labai mažas. Ir aš žinau, kad e, e, yra panašių situacijų kitose valstybėse narėse. Bet kuriuo atveju procedūros ir biurokratija viską komplikuoja. Dauguma pacientų paprasčiausiai net neprašo kompensuoti lėšas, jeigu tai yra nedidelės sumos. O kitas sunkumas ar kliūtis tai yra iš ankstinis leidimas. Tai, yra, tai reiškia, kad reikalinga peržiūra tų atvejų, kai yra reikalingas iš ankstinis leidimas, nes kartais net ne, nėra priežasčių e, to leidimo prašyti. Mes matome, kad sveikatos priežiūros sistema vystosi valstybėse narėse. Labai rimtas iššūkis ateityje bus sistemų tarpusavio saveikumas ir junglumas. Mes matome, kad paciento kortelių mainų sistema yra labai aktuali tiems piliečiams, kurie nori gauti sveikatos priežiūros paslaugos daugiau nei vienoje šalyje. Ačiū. Dėkuoju, daugiau nematau norinčių pasisakyti. Tai turbūt klausimai čia buvo bent iš dalies atsakyti Ar pakankamai išsakyti, gal dar kas norėtų sureaguoti iš jūsų pusės? Na, galbūt nebe dėl paramos valstybėms narėms, dėl kompensavimo sistemos. Komisija organizuoja dvišalius dialogus, taip pat seminarus, kur dalinamasi gerąją praktiką. Tačiau vis tik matome, tačiau tais atvejais matome, kad direktyva nepakamai gyvenama, taip pat įmamasi pažydimų procedūros. Taip pat kyla klausimų ir dėl retųjų vaistų e, gavimo teisų užtikrinimų, tačiau kol kas to nepama dabar neteis aktai. Dėkoju. Matau, kad yra dar nočiau pasakyti. Pane Mets, prašau. Taip, du labai trumpi pasniai klausimai dėl etaloninių tinklų. Galbūt komisija galėtų pateikti aiškę rekomendaciją, kad šie tinklai būtų oficialiai integruojami į sveikatos apsaugos sistemą. Tuomet ir mobilumo ir finansavimo klausimai būtų geriau išsprendžiami. Toks klausimas komisijai. O toliau auditorų klausimas. Štai koks na buvo prieš tai kolegė kėlė klausimą, kad e, štai jūs vertinate to išankstinio autoriza autorizavimo pranašumus ir trūkumus. Tai ar visa tai buvo visapusiškai vertinta? Tai yra, ar tikrai yra argumentų, kodėl reikia taikyti išankstinio autorizavimo sistemą? paskutiniai klausimai tokie. Dėkoju. Dėkoju, prašau labai trumpai. Taip. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad neaptariau gerosios praktikos, Informat, kaip dalimas informacija. Švedija čia ypač gerai teikia informaciją, tai yra Švedija labai aiškiai paaiškina pacientams, kokios yra procedūros ir kokie yra kiti žingsniai. Manau, kad tikrai problemų su to, kad skiriasi kompensavimo sistemos asmės narėse ir tai siejasi taip pat su išankstinio autorizavimo sistema. Na, aš nematau būdų, kaip tai išspręsti, vis tik sveikatos apsauga yra nacionalinė kompetencija. Ir jeigu valstybė narė pasirenka kitaip tvarkyti savo sveikatos apsaugos sistemą, tai tiesiog be abejo, kad atsiras sunkumų pasienyje. Taip, aš žinau, kad daug valstybių narių turi retų lygų strategijas Mes svarstėme apie to galimybės. Būtų įdomu sužinoti, ar valstybių narių strategijose numatoma galimybė teikti sveikatos paslaugas kitoje šalyje. Taigi svarbu vertinti ir nacionalinius teisės aktus. Tiek norėjau sureaguoti, tikiuosi dabar dar komisija turės ką pridurti. Dėkoju. Dėkoju niekas daugiau klausimų nekelia, tad manau, kad galime baigti šį klausimą aptarimą. Be abejo, sveikatos apsaugos paslaugų teikimas kitose šalyse yra mūsų komitetui labai svarbus klausimas, tad ir toliau apie jį kalbėsime. Prieš baigiant posėdį Aš tik informuoti, kad antroji posėdžio dalis prasidės po e, pietų, pusė trijų, bus tikimas komisijų narių vėlą, dalis pas nuomonėmis. Tad visiems gerų pietų ir iki pasimatymo popietėje.